War nicht auf ja. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į posėdį ir norėčiau iš karto pristatyti mūsų darbo tvarkės pakeitimus, kadangi mūsų pirmininkas ir vicepirmininkai dar kol kas dėje negalėjo atvykti. Manau, vis tiek turėtume pradėti posėdį, todėl norėčiau iš karto atsiprašyti, kad bus keletas darbo tvarkės pakeitimų. Pirmasis pakeitimas yra dvyliktasis darbo tvarkės punktas, tai yra pono Bitikofer nuomonė. Ir Šiandien jis taps trečiuoju A darbo tvarkės punktu. Toliau pono Langeno pranešimas, kuris yra penktas darbo tvarkės punktas ir diskusija dėl šio pranešimo pakeitimo. Šis bus e, darbo tvarkės punktas nagrinėjimas kaip tre, punktas trečias B. Komisarė Nelikros atvyks e, šiek tiek vėliau, todėl susitikimas su jie bus 16 e, valandą, jis bus nagrinėjamas po 5 ir po 6 darbo tvarkės punkto. 5 darbo tvarkės punktas yra pranešimas, Sosa Wagner pranešimas, kalbėsime apie šio pranešimo pakeitimus ir tai bus šiandieninis mūsų dar, e, paskutinis e, šios darbo tvarkės, šios, šios dienos darbo tvarkės punktas. Toliau Kavalo pranešimas, dėl kurio taip pat bus pasikeitimas nuomonėmis Jis bus nagrinėjamas kaip 11a punktas po balsavimu rytoj. Dėl, dėl koordinatorių posėdžio jis šiandien neįvyks, o įvyks rytoj ryte iš karto po balsavimu ir po to, kai išnagrinėsime kavalo pranešimą, tai reiškia apie 11 val. 15 minučių. Ir 14 punktas pirmininkas Buzekas pakomentuos savo oficialų vizitą Kinijoje. Taigi tokie būtų darbo tvarkės pakeitimai. Jeigu klausimų ir pastabų nėra, tai norėčiau traktuoti šią darbo tvarkę kaip patvirtintą ir pereiti prie trečio mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra posėdžio protokolo tvirtinimai. Čia kalbame apie kovo 17-18 dienos posėdžio protokolą. Jeigu niekas neturi pastabų, tai tuomet automatiškai periname prie ketvirto mūsų darbo tvarkės punkto ir tai bus pono Biutikofer pranešimas. Ponas Biutikofer jau atvyko į posėdžią, taigi iš karto suteiksiu žodį ponui Biutikofer, kad jis pristatytų savo pranešimą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos standartizacijos sistema vidaus rinkai yra labai svarbi, nes ji susijusi tiek su ekonominiais, tiek socialiniais, tiek aplinkosauginiais privalumais. Europa gali apginti savo poziciją kaip e, lyderiaujančio regiono poziciją ir taip pat gali e, pristatyti savo patirtį naudojant žaliasias technologijas. Jeigu mes e, naudosime tokius standartus, tokias normas, kurie užtvirtintų mūsų politikos tikslus. Ir atvirkščiai, Europos standartizavimo tikslai turėtų atsižvelgti į realią situaciją ir atsižvelgti į tokius didelius iššūkius kaip klimato kaita, energijos tiekimo saugumas ir panašiai. Kad tai atsispindėtų standartizacijos sistemoje yra labai svarbu atsižvelgti į kiek įmanoma daugiau skirtingų interesų ir kad standartizacijos procesas būtų skaidrus procesas. Taigi tokios būtų įžanginės bendro pobūdžio pastabos ir atsižvelgiant į šitas bendro pobūdžio pastabas, aš siūlau savo nuomonėje nuomonę teikiau dėl IMKO komiteto pranešimo, taigi siūlau savo nuomonę keletą punktų. Visų pirma, norėčiau pasiūlyti pasaulio prekybos organizacijos principais renktis, remtis. Tai yra nešališkumo, sažiningumo principai ir kad tai būtų įtraukta į ES standartizacijos teisės aktus kad tie teisės aktai būtų grindžiami minėtais principais. Toliau kitas svarbus dalykas, man atrodo, kad yra labai svarbu, kad įvairios organizacijos atstovaujančius e, įvairius interesus būtų įtrauktos į standartizacijos procesą. Aš čia turiu omenyje tokias organizacijas, kurios e, nustato atitinkamus normatyvus smulkioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat organizacijas tokias kaip ECOS, kurios e, nustato aplinkosauginės normas ir panašiai, taip pat organizacijas susijusias su vartotojų apsauga, su profsąjungomis, su darbo sauga. Ir jeigu atsižvelgsime į tai, kad komisija siūlo tam tikras lėšas, kad Europos standartizacijos organizacijos galėtų parengti atitinkamas normas, atitinkamus standartus, tai man atrodo būtų tikslinga, kad dalis tokių lėšų būtų skiriama tam, kad būtų uh, paremtos mano minėtos organizacijos, kurios atstovauja viešąjį interesą ir kurios galėtų tuos viešuosius interesus, juos atsižvelgti standartizacijos procese. Aišku, čia aš kalbu apie, tik apie tokius atvejus, kuomet tos organizacijos yra atsakingos už kažkokias specifines e, normas. Tokiu būdu e, tokių organizacijų vaidmuo standartizacijos procese galėtų sustiprėti, suteikiant joms galimybę dalyvauti formalių sprendimų prieimimo procese, kalbant apie ES standartus ir kiekviena iš tų organizacijų gautų po vieną balsą tokiu būdu nesusigadintų visa balsavimo proporcija, nes iš tiesų standartizacijos organizacijos atskiros valstybės narės turi daugiau balsų, pavyzdžiui, Prancūzija turi 10 balsų. Tačiau jeigu 4 ar 5 balsai būtų papildomi iš tų mano minėtų viešojo intereso organizacijų, tai pagerintų visą standartizacijos procesą ir tokiu būdu būtų atsižvelgta į visas suinteresuotas grupės. Na ir galiausiai visi tie standartai, visos normos turi būti prieinamos. Dažnai procedūros, standartizavimo procedūros yra labai sudėtingos, taip pat yra labai brangios ir ypač tą reikia pabrėžti kalbant apie smulkes ir vidutinės įmonės, todėl man atrodo, kad nacionalinės standartizavimo organizacijos, ypač kurios nustato normas standartus e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, turėtų siūlyti tokius tarsi standartų paketus mažesnė kaina. Ir taip pat normos ir standartai turėtų būti supaprastinti supaprastinami. Tai yra, kad būtų daroma kuo mažiau nuorodų į kitas normas ir į kitus standartus. Tai yra nuomonė, kurią visuomet pabrėžia smulkios ir vidutinės įmonės susidūrusios su standartais ir standartizavimo procedūra. Taip pat būtų labai svarbu, kad mūsų standartai ir normos būtų e, koordinuojami su moksliniu tyrimu politika, todėl aš norėčiau pasiūlyti atitinkamus veiksmus, kurie padėtų stebėti technologinę raidą ir kalbant apie CIP ir pagrindų programas, e, būtų galima atsakyti į atitinkamus rūpimus klausimus ir čia taip pat pabrėžti tarptautinio koordinavimo aspektą, nes standartų ir normų konkuravimas tarpusavėje gali tapti netarifiniu e, prekybos barjeru ypač kalbant apie naujasias technologijas. Ir tokiu būdu būtų sustabdyta rinkų raida, todėl mes, rinkų vystimasis, todėl mes turime padaryti viską, kad kiek įmanoma greičiau pagreitintume šiuos procesus ir todėl yra labai svarbu vystyti transatlantinį dialogą ir kalbėti apie transatlantinės ekonomikos tarybos pasiūlymus. Tai tiek dėkoju, ponė pirmininkė. Ja, recht herzlichen Dank. Ačiū labai. Ar kas nors norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Prašau. Ačiū labai, norėčiau pasveikinti pranešėją. padėkoti jam už aukštos kokybės pranešimas, standartų klausimas europinių lygmenių yra labai svarbus, siekiant apsaugoti vartotojus pirmiausiai ir iki šiol mes pasiekėme nemažai, nemažos sėkmės, sugebėdami įtvirtinti europinius standartus tarptautiniu mastu. Prisiminkime chemijos pramonė ir REACH reglamentą galima būtų pateikti ir daugiau pavyzdžių, tačiau kalbant apie techninės ir ekonominės normas, kaip jau minėjau, pasiekėme nemažos sėkmės, tačiau jūs minėjote aplinkosauginės normas, tai yra nekomercinės normas, kurios yra skirtos mūsų gyvenamai aplinkai saugoti ir e, kovoti su klimato kaita. Taip pat būtų galima paminėti įvairias kultūrinės arba sveikatos apsaugos normas šiame kontekste ir mums yra pakankamai sudėtinga tokias normas įgyvendinti arba e, paversti jas prioritetinėmis. Galime paminėti čia Kopenhagos viršūnės susitikimo žlugimą ir jame mūsų pasiūlymai nesusilaukė paramos iš likusio pasaulio, taigi čia mums nepavyko įtvirtinti savo normų tarptautiniu mastu, tačiau tai neturėtų reikšti, kad mes, europiečiai, jų neturėtume taikyti pas save. Tokioje situacijoje, kaip mes turėtume elgtis, jeigu mes taikysime šios standartus ir normas, tai neigiamai atsilieps mūsų pramoniai, konkuruojančiai su kylančios ekonomikos šalių įmonėmis ir Junktinėmis Amerikos valstijomis. Taigi, kaip turėtume elgtis tokiamis aplinkybėmis. Prancūzijos vyriausybė kartu su kai kuriomis kairiosiamis partijomis pasisakė už tai, kad reiktų imti anglies dvideginio mokestį importuojant e, prekes, siekiant e, užtikrinti vienodesnės konkurencijos sąlygas, tačiau kaip išspręsti interesų konfliktą tarp ekonominių ir neekonominių normų bei standartų. Kadangi toks interesų konfliktas ir jo sprendimo būdai yra e, būtini, nes ES iki šiol pasirinktas e, savanoriškumo principas e, yra pakankamai apribotas, nes Europos pavyzdžių daugelį sričių nėra sekama, kas tačiau neturėtų reikšti, kad mums reikia nuleisti rankas ir nebekovoti daugiau už tai, kad um, Europoje taikomos normos būtų įtvirtintos tarptautiniu mastu. Apie tai norėčiau daugiau išgirsti iš mūsų pranešėjo. Kaip jūsų minėti klausimai mums iš tikrųjų yra labai svarbus ir ateityje vaidins dar svarbesnį vaidmenį. Komisaras Ferhoiginas yra pasakęs, kad mums reiktų priimti mažiau techninio pobūdžio teisės aktų ir naujai paskirstyti atitinkamas atsakomybės sritis. Taip pat turėtume vadovautis abipusio pripažinimo principu ir susitarti, kokiuose sritise reiktų harmonizuoti teisės aktus ir būtent apie tai reiktų išsamei padiskutuoti tarp 27 valstybių narių siekiant įtvirtinti europinius standartus, labiau, manau, reikės vadovautis abipusio pripažinimo principu, o harmonizavimo dalykai susidurs su didesniais iššūkiais. Ekonomikos sritis turi vadovautis tiek nacionalinėmis, europinėmis ir tarptautinėmis normomis bei standartais. Mes to tarpu privalome atlikti atitinkamą vidaus rinkos analizę ir įsiaiškinti, kokiu normu mums reikia, nes sistemos finansavimo sąnaudos anot pono Butikoferio taip pat vaidina atitinkamą vaidmenį. Kadangi niekas daugiau nenori pasisakyti, norėčiau suteikti galimybę kalbėti komisijos atstovams, jeigu jie to pageidauja, ponas Tiršė turėtų būti čia su mumis, tačiau kadangi mes mm, pakeitėme mūsų darbo tvarkę, tai turbūt e, dėl šios priežasties jis dar neatvyko į mūsų posėdį. O dabar turėtume aptarti, tiksliau pasakyti, kad e, birželio 23 dieną svarstysime dar kartą šį klausimą. 24 dieną baigėsi terminas teikti pataisoms, o to svarstysime ir balsuosime šį klausimą dar kartą e, Liepos 13 dieną. Ir Imko komitete bus balsuojama rugsėjo 2 dieną, o plenarinėme posėdėje per antrąją rugsėjo arba pirmąją spalio sesiją. Jeigu niekas neprieštarauja, tai dar kartą suteikčiau žodį pranešėjai Beauty Koferiui. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti Jums ir kolegai Weberiui už išsakytas pastabas dėl e, terminų. Uh, pataisų pateikimo, neturiu daugiau ką pridurti, tačiau norėčiau dar grįžti prie keleto aspektų. Aš nesu tikras, ar išplėtus šios temos apriepti, kaip minėjo kolega Weberis, mes galėtume ko nors daugiau pasiekti. Aš galbūt neteisingai supratau kolegą Weberį, tačiau taip kaip supratau jo mintis, tai noriu pasakyti, kad e, nelaikau bendrų standartų arba normų kokią nors papildomą naštą pramonį veikiau, aš e, laikau tai e, privalumu. Pažvelkime į tai, kas atsitiko su anglės dvideginio išmetimo į aplinką klausimais, apie kuriuos buvo pakankamai daug kalbama ir manoma, kad e, šis klausimas gali sukelti daug problemų Europos įmonėms. Pažvelkime, kaip ambicingai kai kurios kylančios ekonomikos šalis pradėjo dėkti naujas pramonės technologijas siekdamos e, apriboti CO2 išmetimą į aplinką. Ir reikia konstatuoti, kad šios valstybės nelaukia, kol mes imsimės kokiu nors veiksmu, bet pačios imasi iniciatyvos, kad neatsiliktų nuo mūsų. Tai reiškia, kad mes jau nebesame tokioje situacijoje, kuomet, pavyzdžiui, Kinija e, laukia, kol Europa e, jai parodys pavyzdį, ji mėgina e, aplenkti Europą, dėkdama šiuolaikiškiausias ir moderniausias technologijas. Todėl pramonės politikos požiūrių būtų labai pavojinga, jeigu visi dabar vadovautumėmės nuomonė, kad reiktų mums e, tam tikrą paslaugą daryti pramoniai santūriau, e, priimant e, nutarimus dėl bendrų normų ir standartų. Manau, kad reiktų elgtis kaip tik atvirkščiai, mums reikia didinti pagreitį, nes priešingų atveju mūsų konkurencinė situacija neatrodys labai gražiai. Pirmininkas, ačiū ponui Biutikoferiui. Kitas darbo tvarkės punktas yra naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos. Nuomonės referentas yra Werner Langen ir dabar steiksiu jam žodį pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar mes turėtume diskutuoti dėl pakeitimų. Iš viso yra pateikta 290 pakeitimų, kuriuos, kurie nagrinėja 18 skirtingų temų. Pirmasis pakeitimas yra dėl teisinio pagrindo, ar ir čia keliamas klausimas, ar reikia papildomai remtis vidaus rinkos teisės aktais. Dėl to reiks balsuoti. Galbūt aplinkosaugos komitetas iki to laiko dar pateiks savo nuomonę. Toliau kitas esminis klausimas yra trumpalaikiai tikslai, tiek kalbant apie metų tikslus, tiek apie e, išmetalų dydį, kiekį. Ir čia yra pateikti atitinkami pasiūlymai. Komisija siūlo 175, o yra pasiūlymų žemesnės vertės pasiūlymų, pavyzdžiui, ponia Harms, ponia Hall, Susa Wagner, Thompson ir kiti kolegos siūlo 160 gramų ar 165 gramus. Aš pats, atsižvelgdamas į, į aktualią situaciją, siūlyčiau remtis komisijos pasiūlymų, tai yra palikti 175 gramų vertę. Toliau yra ilgalaikiai tikslai, atsižvelgiant į į atitinkamus įsigaliojusius teisės aktus ir aktualią situaciją. Komisija siūly, siūlo 135 gramus. Taip pat yra daromas išimtis e, dėl 150 gramų. E, taip pat yra siūloma 115 gramai, 145 gramai ir taip toliau siūloma keisti taip pat metų kiekį yra siūloma vietoj 2020 metų 2025 metai. Aš pats norėčiau atsimti šį pasiūlymą ir norėčiau čia pasiūlyti kompromisą, kuris e, būtų 150 gramų. Tai yra tarsi vidurkis to, ką siūlė e, kolegos. Man atrodo, 150 gramų yra pakankamai ambicingas tikslas ir kol kas dar lieka tam tikri atviri klausimai. Toliau kit, kiti pakeitimai yra susiję su taikymos ryties išplėtimu. E, čia yra kalbama apie M2 tipo e, transporto priemonės, siūloma jas taip pat įtraukti, o komisija siūlo tik M1 tipo e, transporto priemonės. Aš manau, kad būtų tikslinga likti prie komisijos pasiūlymo. Taip pat yra teikiami apibrėžčių pasiūlymai dėl visų apibrėžčių tiem, tiem patolinimam aš galiu pritarti. Toliau šeštas dalykas yra, e, kada įsigalios šis teisės aktas, šis reglamentas. Čia yra pateikti įvairūs pasiūlymai, kad e, jis įsigalioti turėtų atitinkamomis fazėmis, atsižvelgiant į CO2 išmetalų kiekius nustatytus lengviesiams automobiliams. Taip pat yra pasiūlymai uh, E, kurie numato e, siekimą tam tikrų tikslų be išimčių ir pasiūlymų čia yra pateikta tiek labai daug, kad kol kas mes dar ne, nesutarėme dėl to, kada turėtų įsigalioti šis teisės aktas ir manau, kad mes galime pavėlinti tą įsigaliojimą vienerius metus ir jis galėtų įsigalvoti, 2015 e, m. sausio 1 dieną. O nuo 2016 metų būtų įtraukti e, keliais etapais pagaminti automobiliai. Atsižvelgiant į pateiktus pakeitimus, e, aišku, reikia pasakyti, kad jeigu kiekvienas iš jūsų galvos, kad jų pakeitimas yra svarbiausias, tai mums nepavyks pasiekti kompromiso. Tačiau kitas svarbus klausimas yra emisijų kreditų klausimas. Čia taip pat yra pateikta daug pasiūlymų ir aš norėčiau, kad mes čia remtumėmės e, nuostatomis, kurios galioja dėl CO2 iš metalų lengviesiams automobiliams. Atsižvelgiant į Rubich, Marinės, Kuhats ir Markakio e, pakeitimus, jie remiasi ne 50 gramų išeities taš, taškų, o 50 procentų laiko kaip išeities tašką. Man atrodo, kad tai yra logiškas pasiūlymas, nes mes čia kalbame apie krovininės transporto priemonės. Toliau. E, eta, siūlomi įvairūs etapai pavyzdžiui, 3,5 2015 metais ir 1,5 2016 metais, o paskui siūloma atitinkama vertė šiek tiek didesnė negu siūlo komisija. Taip pat yra pakeitimų dėl septintojo straipsnio peržiūros. Monitoringo, manau, kad tai yra tik redakcinio pobūdžio pakeitimai ir čia tiesiog reiks prisiderinti prie anksčiau rasto kompromiso. Toliau ginčytinas klausimas yra baudos ir sankcijos. Čia norėčiau pasiūlyti ketvirtą kompromisą, kad, kad sistema įsigaliotų 2015 metais, kai įsigalios reglamentas. Ir svarbiausias dalykas yra tai, kad komisija šimtas kad komisija pasiūlė 120 eurų baudą už kiekvienus 3 gramus viršijančius nustatytą ver vertę. Ir tai galėtų galioti 2015-2019 metais, o 2020 metais e, reiktų nustatyti 95 eurų baudą. Tai yra skaičius šiek tiek žemesnis už siūlomą komisijos. Tačiau man atrodo, kad tai yra aplinkosaugos komiteto pateiktas pasiūlymas ir visi pakeitimai, kurie tai siūlo, remiasi būtent e, ta, e, tuo pasiūlymu. Taip pat norėčiau pritarti pasiūlymams dėl išimčių. 22 tūkstančius pasiūlė komisija smulkiems gamintojams automobilių, ponė Tikau savo pasiūlyme siūlo 30 tūkstančių, aš kalbu apie 50 tūkstančių. Manau, kad mes čia turėtume ieškoti kompromiso. Toliau dėl ekologinių naujovių. Pone Harms čia pateikė atitinkamą pasiūlymą. Hatsimarkakis Vajan Rubich E, siūlo remtis CO2 iš metalų lengviesiams automobiliams direktyva, o ponė Tikau siūlo padidinti vertę nuo 7 iki 10 gramų. Tai yra daugiau techninio pobūdžio klausimas, tačiau. Tačiau kyla klausimas, kaip įmanoma to pasiekti, kaip įmanoma didinti tas, tas vertes. Taigi aš nežinau, kuo rėmėsi ponė Tikau. E, toliau kitas labai kritinis klausimas - greičio apribojimas ar greičio ribojimo davikliai. Čia buvo pateikta labai daug įvairių pakeitimų ir e, daug kas siūlo išbraukti 24 konstatuojamąją dalį, kurią aš parašiau ir e, pasiūlyti naują tos dalies formuluotę dėl greičio ribojimo daviklių. Taip pat yra tam tikri pakeitimai, kurie remia mano pasiūlymą. E, pone Harms ir ponas Krote norėtų išplėsti taikymo sritį ir e, kad e, ši direkti, šitas reglamentas būtų taikomas taip pat direktyvos 92.6 taikymos ryčiai. Taip pat e, siūlomas 9 straipsnio nauja 5a dalis, kur yra kalbama apie greičio e, atitinkamus limitus. Čia kolegos siūlo skirtingas vertes. Arba taip pat kitas pasiūlymas yra, kad atitinkamas vertės nustatytų pačios valstybės narės. Čia yra labai ginčytinas klausimas, manau, kad mes dėl to turėsime balsuoti. Mano nuomonė atsispindi mano pakeitimuose. E, Aš manau, kad tai neturėtų būti privalomas, darytas, nes, pri, privalomas dalykas, nes greičio ribojimas yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Toliau yra 12 e, straipsnio pirmoji dalis ir pirmasis priedas, čia daug kas siūlo išbraukti atitinkamas dalis. Gali būti, kad netgi kolegų dauguma siūlo tokius išbraukimus. Čia reiktų kalbėti apie šeštą kompromisą, jis čia yra labai svarbus. Taigi šeštasis kompromisas, jisai būtent ir pasisako už atitinkamų dalių išbraukimą. Toliau e, M, M2 ir M2 tipo transporto priemonių įtraukimas į taikymos rytį, tai yra penktasis kompromisas, jis nenumato tokio įtraukimo šitų e, transporto priemonių. Šiame kompromise atsispindi daug įvairių dalykų ir tai yra tarsi toks vidurkis tarp visų pasiūlymų. E, taip pat yra siūlomos atitinkamos e, vertės parametrų 12 straipsnėje. Siūloma, kai kurie kolegos siūlo išbraukti kai kurias dalis taip pat yra kalbama apie transporto priemonių, kurios pagamintos keliais etapais įtraukimą. Ponas Odyčia vėlgi nori kai ką išbraukti. Iki 2011 metų yra siūlomas atitinkamas alternatyvus metodas emisijų skaičiavimui, tačiau tai yra tik pavienis siūlymas. Na ir paskutinis ginčytinas klausimas yra pasikeitimas duomenimis ir čia siūloma pailginti terminą, tai yra, kad įsigaliotų šitą sistemą ne 2011, o 2013 metais. Taigi, taip aš apibendrinau esminius pakeitimus ir, kaip jau minėjau, išskyriau šešias temas, e, ginčytinas temas, dėl kurių e, nėra vieningos nuomonės, taigi pateikiau šešis kompromisus. Norėčiau, kad po šios diskusijos jūs visi gautumėte tuos kompromisus, jeigu iki šiol negavote. Su ponu Kelehan mes diskutavome dėl tam tikrų dalykų ir nustatėme tam tikrus dalykus, dėl kurių dar reiks priimti sprendimus, pavyzdžiui, kas yra įtre komiteto kompetencija mes sutarėm, kad kiekvienas iš mūsų turėtų parengti savo atskirą pranešimą, o vėliau mes konsultuosimės, kalbėsimės apie tuos pranešimus. Po dabartinių e, konsultacijų ir diskusijų aplinkosaugos komitete atrodo, kad e, yra iš esmės pritarama mano siūlytiems kompromisams. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju Werneriui Langenui, sako pirmininkas. Dabar ponas Pirilio. Sì, si, Presidente, grazie. Dėkuoju, pirmininkė. Perskaitęs pirmą kartą pateiktus e, pakeitimus, galiu pastebėti štai ką. Dauguma šių pakeitimų e, yra, turi tam tikrą bendrą vardiklį. Ten kalbama apie datas, kada turėtų būti įgyvendinti tam tikri CO2 tikslai. Tai yra kalbama apie emisijas iš komercinių automobilių. Mano manimu, jeigu mes atidėsime tų iniciatyvų įgyvendinimą, tai gali būti viena iš alternatyvų. Aš pats esu pateikęs pakeitimų pasiūlymą, kurių tikslas būtent toks. Ir keletą kartų pateikiau priežastis, dėl ko turėčiau pritarti tokiam dalykui atsižvelgiu į tų komercinių automobilių e, rinką, taip pat jų e, komercinių automobilių parko atnaujinimą. E, atnaujinimas yra labiau dinamiškas ir komerciniai automobiliai yra keičiami kas 10 metų. Tuo tarpu komercinių automobilių e, gamybos ciklas yra ilgesnis nei kitų e, automobilių. Toliau 175 e, gramai, kaip siūlo komisija. Iš tiesų, automobilių pramonė turės pasistengti, kad tą tikslą pasiekti ir dėl tos priežasties reikėtų skirti daugiau laiko, kad pramonė prisitaikytų. Dėl tos priežasties pateikiau pakeitimą, kad reikėtų atidėti numatyti datą iki nuo 2020 iki 2025 metų. Galima palikti simbolišką 20 metų datą. Tačiau tada 165 e, gramų E, kilometrui e, tikslas turėtų būti nustatytas. Pritariu e, tiems pakeitimams, kurie siūlo, kad komisija 2011 metais pristatytų metodus, kaip turėtų būti įvertintos CO2 emisijos ir bendra komercinė automobilių masė. E, šis pateiktas pasiūlymas e, yra pateiktas e, susidariusios ekonominės krizės metu, dėl tos priežasties reikia būti labai atsargiems, numatant tokias labai griežtas emisijų ribas. Pavyzdžiui, kai kurie pakeitimai siūlo sumažinti e, emisijų išmetimą, pažiūrėjau, iki 120 gramų e, kilometrui. Na, neaišku, ar technologijas yra jau parengtos, kad būtų pasiekti tokie tikslai. Man atrodo, kad e, tam pasiekti reikėtų labai didelių investicijų ir dėl tos priežasties tai galėtų turėti pasiekmių ir užimtumo lygiai. Ačiū. Danke, nächstes Frau Hol, bitte. Ačiū, ponia Hol, dabar. Thank you, Mr. President. And... Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui už atliktą darbą šiuo klausimu, taip pat ir už tokią apžvalgą, ką jisai siūlo. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie nebuvo paminėti čia, tačiau dėl kurių mes iš esmės sutarėme. Vienas yra tai, ką sako pramonė. Tai yra komisijos pasiūlymas dėl užbaigtų komercinių automobilių yra netenkinamas ir, man atrodo, pateikti pasiūlymai tiesiog bando tobulinti situaciją. Dabar dar vienas dalykas, kuris, man atrodo, nebuvo įvardintas, yra susijęs su apskaičiavimu. Tai yra mm, tam tikrų neigiamų superkreditų apskaičiavimu, atsižvelgiant į tuos automobilius, kurie išmeta labai daug emisijų. Vien dėl tai, kad egzistuoja ta superkreditų sistema, tai mm, paskatina pramoninkus ir toliau gaminti daug emisijų išmetančius automobilius, nes būtent jau jiems suteikiama tokia paskata. Iš principo, man atrodo, kad įsiskiria nuomonės šiuo klausimu. Tai yra, kai kurie mano, kad pramonė jau dabar gali įgyveninti inovacijas. Tačiau, kas atsitiko, žvelgiant į tai, kas atsitiko su automobiliais, tai iš tiesų automobilių pramonė e, padarė didesnę, e, didesnę pažangą, nei iš jos buvo tikimasi e, iš te, pagal teisės aktus. Ir šiandien mes matome, kad, pavyzdžiui, įprastos šeimos, mašinos, kuriuose yra įdėkta mm, standartinė įranga yra geriausia, kuri yra dabar prieinama rinkoje. Na, aš vėliau kalbėsiu apie emisijas, tačiau aš laikausi nuomonės, kad pramonės atstovai iš tiesų gali žengti žingsnį į priekį. Be to, manau, kad iš tiesų mes turime paremti inovacijas, nebus, net, nes būtent tai e, sukurs daugiau darbo vietų. Pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose dabar kiekvienais metais emisijos sumažėja 5 procentais ir nenorime, kad ES atsiliktų. Tad iš tiesų mes negalime leisti, kad pramonės atstovai užmigtų ant laurų. Ir atrodytų, kad e, kyla tam tikra rizika, kad e, galime leisti jiems gyvuoti kaip ir dabar. Tačiau iš tiesų reikėtų paskatinti juos, kad jie gyvendintų kuo daugiau inovacijų, kuo, galiu, kuo greičiau. Tuo pat metu turiu pasakyti, kad labai svarbu kalbėti apie 50 gramų, o ne apie 50 procentų sumažinimą. Nes 50 gramų tikslas būtent paskatins naujas technologijas, pavyzdžiui, elektravaromus automobilius ir būtent tokias technologijas reikia skatinti reikia skatinti, kad pramonė kurtų būtent ir orientuotas tokias technologijas. Dėl teisinio pagrindo. Iš tiesų, reikia, reikia mažinti CO2 emisijas kovojant su klimato kaita, dėl tos priežasties teisės aktai, kurie yra teisinis pagrindas, turėtų būti tie, kurie reguliuoja aplinkos apsaugą. Iš principo, manau, kad reikėtų kuo nustatyti griežtesnius e, tarifus, vėliau pakalbėsiu apie datas, tačiau iš tiesų būtent ambicijos turėtų būti tas varomasis e, veiksnys. Dabar mažos E, mažos kompanijos. Jos prašo konkrečiai, kad būtų numatyti kok griežtesni kriterijai, o jungtinės karalystės, pavyzdžiui, atstovai jie teigia, kad komersinių automobilių emisijos tikslai turėtų būti numatyti kuo galima aukštesni. Ir apie tai turime pagalvoti, kai svarstome pakeitimus. Dabar dėl nuobodų klausimo. 120 gramų. Tai yra tas e, e, lygis, kuris iš tiesų paskatins pramonininkus e, imtis veiksmų. Ir ar turėtų būti numatyta kažkokia vienodo E, lygio bauda ar diferencijuotos baudas, nes šis klausimas galėtų būti aptariamas. Tačiau labai svarbu e, suprasti, kad e, ilgalaikėje perspektyvoje pramoninkai turės padaryti pažangos įgyvendinant inovacijas. Ponas Langen pateikė kompromisinius pasiūlymus, dėje teksto nemačiau, tačiau iš tiesų man būtų labai naudinga, jeigu mes galėtumėm e, aptarti šios kompromisinius pasiūlymus kartu su šešėlinės pranešėjas ir galbūt e, ponas e, Langent galėtų dalyvauti tose diskusijose, nes iš tiesų yra diskusijų e, aspektų, dėl kurių mes jau galime susitarti. Ačiū. Ja, danke, Frau Hol. Nächster, Herr Chateau, Ačiū poniai Hall, dabar ponas Šatu. Ačiū poniai pirmininkė. Žadu Galiu pritarti ponios Hall mintims tiek dėl turinio, tiek dėl specifinių pageidavimų surenkti atitinkamą susitikimą tarp pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų, siekiant apsvarstyti pono Langeno ką tik tai pateiktus pasiūlymus. Kalbant apie techninius aspektus ir apie kitus aspektus, turėdami omenyje dabartinę aplinkosauginę klimato kaitos ir e, energetinę situaciją, turime dvi galimybės. Viena galimybė yra siekti apsaugoti įmonės taip, kaip jos to pageidauja. Didžiasias įmonės turiu omenyje ir šitame kontekste paraginčiau Jūs pažvelgti į JAV situaciją kurioje daugelis kongreso narių ilgą laiką palaikė įmonių tokių kaip General Motors reikalavimus dėl atitinkamų teršalų normų. General Motors ir toliau lieka viena didžiausių JAF automobilių gamintojų, tačiau ši įmonė privalėjo atlikti nemažai e, restruktūrizavimo darbų tam, kad išliktų rinkoje, taip pat prisimti tam tikrų papildomų įsipareigojimų susijusių su atitinkamais susitarimais su Pietų Koreja. Mes tačiau turėsime atsižvelgti taip pat ir energetinius aplinkosauginius aspektus. Siekdami apsaugoti savo įmonės antra galimybė būtų paraginti pramonę ir jos įmonės žvelgti toliau į ateitį ir e, užsibrėžti savo ilgalaikius tikslus. Taigi mes turime dabar apsispręsti, ar mes palaikysime uh, pritarsime įmonių teikiamiems verslo planams, ar priimsime tokius teisės aktus, kurie žvelgia toliau į ateitį. Prieš du metus mes diskutavome apie lengvųjų automobilių taršos normas ir tuomet mums buvo sakoma, kad nebus įmanoma e, tokių reikalavimų įgyveninti, tačiau dabar matome, kad automobilių pramonė jau viršyje savo gamybiniais pajėgumais ir technologijomis tuo metu nustatytus tikslus. Todėl mes e, liekame prie savo reikalavimo iki 2020 metų numatyti 125 gramų vienam kilometrų CO2 išmetimo ribą. Tokiu būdu mes atsižvelgsime tiek į klimato kaitos aspektus, tiek į vartotojų interesus ir užtikrinsime įmonių ilgą amžiškumą. Pone Fort dabar kalbės. Ačiū. Aš pritariu daugumą išsakytų minčių ir tikrai nepavydžiu pranešėjų, kuris susiduria su pakankamai rimtu iššūkiu siekdamas uh, suderinti tarpusavyje įvairias skirtingas nuomonės, tiek šiame komitete išreiškiamas, tiek aplinkosaugos komitete norėčiau padėkoti poniai Hall už jos komentarus dėl naujovių. Mano 18 ir 85 pataisos kalba apie e, tarpusavio sąsajas tarp CO2 iš metalų ir greičio ribojimų. Aš pritariu komentarams dėl kylančių kūro kainų. Noriu pasakyti, kad ypatingai mažos vidutinės įmonės ir prekybininkai, e, joms kyla labai, jiems kyla labai daug rūpešių dėl kylančių kūro kainų, kai kurie iš tokių įmonių atstovų galėtų pasakyti, kad jeigu greitis būtų ribojamas, būtų mažinamos kūro sąnaudos ir būtų galima tikėtis ekonominės naudos. Aš suprantu, kad e, greičio ribojamas. E, E, priklauso nacionaliniai kompetencijų sričiai, tačiau tokia naujovė, būtent susijimas e, tarpusavyje CO2 iš metalų mažinimo ir greičio ribojimo galėtų paskatinti e, valstybės narės priimti atitinkamus savo teisės normų pakeitimus ir atitinkamai paraginti, paskatinti vartotojus pirkti mažiau kūro sunaudojančias transporto priemonės, kas savo ruoštų paskatintų gamintojus daugiau tokių transporto priemonių gaminti. Tokiu būdu mes netiesiogai galėtume paskatinti pramonę keisti savo elgesį. Pone Van Brein dabar. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad jis labai puikiai pristatė visus svarbiausius problemas ir iššūkius. Mes žinome, kad čia teikiame tik tai nuomonę ir galutinis sprendimas bus priimamas per, per, per plenarinį posėdį ir aplinkosaugos komitete. Todėl norėčiau užduoti pranešėjai techninio pobūdžio klausimą. Kalbama apie kompromisinės pataisas, ar jūs turite omenyje tas pataisas, kurias teikia mūsų komitetas, ar kokias nors kitas, nes būtų pakankamai keista, jeigu aplinkosaus komitete pozicijos atskirų frakcijų būtų buvusios suderintos. Taip pat norėčiau pratesti kolegių Hall ir kolegės Hall ir kolegos Žado nuomonę. Dėl to, kad kuomet mes diskutuojame apie klimato kaitą, turime nepamiršti ir tikėti, kad technologijos gali padėti mums pasiekti ambicingų tikslų, tačiau kuomet reikia priimti ambicingus sprendimus ir nustatyti tam tikras normas bei reikalavimus, mūsų drąsa dinksta. Aš pati esu suformulavusi ir pasiūlysiu nemažai ambicingų dalykų. E, tačiau mūsų pasiūlymai neturėtų silpninti komisijos pasiūlymą. Komisija elgesi realistiškai ir didžioji dalis jos pasiūlymų yra labai lengvai pramonės įgyvendinami, todėl parlamentas turėtų užsibrėžti ambicingesnius tikslus. Man nepriimtini tokie kompromisiniai pasiūlymai, kurie silpnina komisijos teikiamus pasiūlymus, todėl aš palaikau pasiūlymą dėl greičio ribojimo. Jį reikia įtraukti. Šį pranešimą aš visą laiką už tai pasisakiau ir manau, kad mūsų komitetas tikrai galės pateikti atitinkamą gerą nuomonę kitam komitetui. Dabar komisijos atstovui ponui Filip Aun steikiamas žodis. Thank you. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjui už uh, tokį labai samų apibendrinimą tų visų pakeitimų, kurie yra sudėtingi ir kurių yra daug. Iš tiesų norėčiau pamatyti tuos kompromisinius pasiūlymus, norėčiau susipažinti su jais nes uh, labai sunku rasti kompromisą tarp uh, besiskiriančių datų, skaičių ir taip toliau. Galiu pritarti tam, ką pasakė daugelis, kad reikalingas ambicingas pasiūlymas ir būtent Europos parlamentas turi e, padaryti šį pasiūlymą ambicingu. Dabar jau kyla labai daug iššūkių, nes e, vis daugiau e, transporto sektorius išmeta CO2 iš metalų ir dabar mes turime galimybę per trumpą laikotarpį e, apriboti tą CO2 išmetimą, tad iš tiesų reikia nustatyti ir trumpalaikius, ir ilgalaikius tikslus. O ir komisija, pasiūlydama atitinkamą pasiūlymą, atliko poveikio įvertinimą, pasikonsultavo su pramonė ir mano, kad jos pasiūlymas pasiūlymas yra realistiškas. Tuo pat metu turiu pasakyti, kad, e, kaip ir pasakė kiti, e, komisijos pateiktame 20 metų strategijoje e, technologijos yra labai svarbios. Na ir technologijų pagalba mes galime būtent sumažinti CO2 emisijas. Į tai reikėtų atsižvelgti. Dar viena svarbi sritis dėl kurios man kyla abejonių. Tai yra dėl tų superkreditų. Mūsų pasiūlyme yra įvardinta idėja dėl superkreditų ir kad juos būtų galima panaudoti, jeigu, pavyzdžiui, automobilis išmeta mažiau nei 50 gramų kilometrui. Tačiau dabar, jeigu, pavyzdžiui, jūs norite e, vairuoti tokį reikalinga numatyti tokius e, tikslus, kad būtent e, turėtumėm paskatinti mažai išmetančių emisijų automobilių naudojimą. Pavyzdžiui, tokiu būdu būtų pasko, e, paskata gaminti elektrą varančius automobilius ir taip toliau. Dėl tos priežasties mes manome, kad turėtų būti skatinama būtent miesto vietovėse tokių elektrą varančių varomų sunkvežimių naudojimas. Taigi pabaigoje galiu pasakyti, kad mūsų tikslai turi būti ambicingi, tiek kalbant apie datas, tiek apie emisijų lygius. Turėtumėm skatinti inovacijas automobilių pramonėje. Taip pat norėčiau pamatyti, kokie būt, bus galutiniai kompromisiniai pasiūlymai, dėl kurių balsuos komitetas. Ačiū. Dėkoju, norėčiau atsiprašyti ponios Merkys, kad nepastebėjau jos. Prašau, suteikiamas jums žodis. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems e, kalbėtojams, su kuriais aš sutinku, būtent kalbant apie ambicijas. Taigi, šiuo atveju jūs sakote, kad technologijų nėra e, pasiekti šių tikslų, tačiau technologijos atsiranda, kai yra primami teisės aktai ir taip toliau. Tad e, Turėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, e, mano pateikti pasiūlymai yra dar labiau ambicingesni nei komisijos. Pavyzdžiui, kad taip pat būtų įgyvendinta greičio ribotuvų technologija iniciatyva. Ir tokiu būdu mes pasiektumėm 65 procentų efektyvumą. Dabar dėl e, kitų argumentų, dėl pavyzdžiui užimtumo krizės e, metu, na, manome, kad ši iniciatyva sukurs daugiau darbo vietų, skirtingų darbo vietų, dėl tos priežasties mes norėtumėm e, pritarti tam, kad kyla nauja technologijų era. Tad nesusilpninkite to reglamento, to komisijos pasiūlymo. Na ir mano manimu, tvarumo tikslai gali būti dar ambicingesni. Tad mes turime inovuoti, reguliuoti ir skatinti ir tai daryti ambicingai. Ačiū dabar žodis pirm, e, pranešėjui. Trumpai e, man sukelia nuostaba komisijos atstovo pasisakymas, nes komisija teikia pasiūlymus ir ragina parlamentą uh, užsibriežti ambicingesnius tikslus nei pati. Keistas elgesys dar niekuomet nebuvau susidūręs tokia situacija, kad komisija nepalaiko savo teikimų pasiūlymų. Taigi reiks išsiaiškinti tikrąją komisijos poziciją ir aš pažadu tą padaryti. Antras pastebėjimas dėkoju kolegoms, kurie pasisako už e, e, mano pasiūlytą interpretavimo modelio pakeitimą, mums svarbu sumažinti CO2 apimtis ir numatyti pramoniai būtiną pereinamai laikotarpį. Kalbant apie lengvosius automobilius, taip pat kaip ir šiuo atveju buvo priimtas nutarimas numatyti perinamai laikotarpį, kuriuo pramonės įmonės pasinaudoja ir todėl uh, susilaukė didesnės sėkmės nei, nei kitokių atveju būtų susilaukusius. Buvo kalbama apie tuos vadinamosius superkreditus elektra varomiems automobiliams. Galima būtų kalbėti ar apie 50 gramų mažesnės e, CO2 išmetimo apimtis ar 50, apie 50 procentų, ką aš siūlau ir taip pat apie atitinkamą komersinių automobilių svorį. Manau, kad elektrinių automobilių tema yra atskira, tačiau jeigu kalbėtume apie galimybę pasinaudoti superkreditais, tai reiktų numatyti tokias nuostatas. Pone Hall ir ponas Žado klausė, kokia situacija yra su kompromisais. Aš pateikiau kompromisus remdamasis 292 pataisų e, pasiūlymais. Balsuojama bus tik tai mėnesio pabaiga, taigi turime dar pakankamai laiko susitikti tiek e, asmeniškai, tiek ir platesnėme rate. Ponės Ford klausimas dėl atitinkamų apribojimų ir ekologinių prievolių, e, apie tai būtų galima kalbėti, turiuomenyje greičio ribojimus, Tai kolegai noriu pasakyti, kad e, aš e, nepasisakiau teigiamai, teigiamai neįvertinau greičio ribojimo pasiūlymo, tai galbūt buvo neteisingai išverstas mano mintis, tačiau aš manau, kad sugebėsime susitarti ir pasieksime visi bendrų svarbių tikslų. Pirmininkas, ačiū Veneriui Langenui. Dar noriu pasakyti, kad kita diskusija šio klausimo vyks Pirmoji tiksliau vyko balandžio 7 dieną. Balsuojama bus komitete birželio 24 dieną, o aplinkosaugos komitete veikiausiai Liepos mėnesį bus balsuojama. Baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dabar prašyčiau Vilą Dikastilio perimti pirmininkavimą. Please, colleagues. Queridos colegas, vamos a iniciar eh, la. Gerbiami kolegos, dar kartą visiems laba diena. Pradėkime mūsų diskusijas su komisarė atsakinga už skaitmeninę darbų tvarkę. Ji pristatys e, skaitmeninę darbo tvarkę Europai. Mes e, žinome šį pasiūlymą, tačiau dabar komisarė jį pristatys nes e, ji e, žadėjo tai padaryti, kuo galima greičiau mūsų komitete, kai tas pasiūlymas bus pasiūlytas. Kalbame apie vieną svarbiausių strateginių tikslų, kurie numatyti 20 metų Europos strategijoje. Ir dėl tos priežasties mes manome, kad e, tai taip pat sukuria didžiulį potencialą augimui, ekonomikos augimui taip pat Europos Sąjungoje. Dabar žodis suteikiamas komisarė. Ačiū. Ačiū pirmininkiai, gerbiami parlamentarai. Na, iš tiesų, ką pažadėjau, tą ir dariau, darau, kad uh, Kai tik tai gausiu naujausią informaciją, jums e, pateiksiu ją apie skaitmeninę darbo tvarkę. Taigi, kalbame apie komisijos pasiūlymą e, susijusi su e, skaitmeninė darbo tvarkė buvo patvirtintas gegužės 19 dieną ir tai yra susijęs su 2020 metų strategija Europos Sąjungoje. Ir Šis dokumentas pasirodė tik tai praėjus trims mėnesiams nuo tada, kai buvo sudaryta Barosų nauja komisija. Tad norėčiau padėkoti Jums už Jūsų labai naudingą indėlį. Ypač norėčiau padėkoti poniai Pilar del Castillo, taip pat ir šešėliniams pranešėjams. E, norėčiau padėkoti Adinai Falerui ponui Kalvin ir ponui Lambert. Pranešime jūs e, e, pateikite rekomendacijas, į kurias mes atsižvelgėme rengdami tą skaitmeninę darbo tvarkę. Ir laikausi nuomonės, kad iš tiesų mes dirbame tą pačią kryptimį ir mums kyla tos pačios abejonės ir tie patys iššūkiai. Ir akivaizdu, kad e, e, mes turime vieną bendrą tikslą, tai yra, kad ES e, piliečiai, kad jų gyvenimas pagerėtų ir tai gali padėti padaryti skaitmeninę darbotvarkę, kuri sprendžia kelias problemas, ypač tokias kaip e, sąveikos nebuvimo, tai yra e, kova su e, kibernetiniais nusikaltimais, kad trūksta investicijų į internetinius tiklus, trūksta investicijų į inovacijas, trūksta internetinių įgūdžių, žinojimo. Ir Tad jeigu siūl, sutiksite, norėčiau pakalbėti apie šios dalykus detaliai. Visų pirma, Tai yra bendra skaitmeninė rinka, jos sukūrimas. E, skaitmeninės prekes ir paslaugos e, galėtų būti pardavinėjimas vienodomis sąlygomis visose valstybėse narėse. Tai yra esminis elementas. Tad mes turime atverti prieigą prie turinios, paprastinti e, autorinių teisių valdymą, e, ir taip pat e, licenzijavimą tarptautiniu mastu. Be to e, reikia užtikrinti, kad e, bendra Europos mokėjimų erdvė būtų užbaigta. Taip pat siūlau, kad būtų peržiūrėta elektroninio parašo direktyva, nes tokiu būdu būtų galima sukurti pagrindą, kuri, kuris paremtų sa, sąveikumui taip pat e, pripažintų elektroninį parašą. Antras dalykas - tai yra saveikumas bei standartai. Vis dar yra daug kliučių e, nustatant standartus, e, koordinuojant, e, koordinuojant veiklą tarp valdžios institucijų. Dėl tos priežasties reikia iš tiesų geresnių IKT standartų numatytų ES lygmenių. Tad mes peržiūrėsime ES standartizacijos politiką ir pasiūlyme atsižvelgiant į tai e, atitinkamus pasiūlymus dar 2010 metais, kad ECT IKT e, standartai būtų kuriami tarptautinių lygmenių. Skatinsime saveikumą ir jau 2010 metais mes patvirtinsime Europos saveikumo strategiją bei e, Europos e, saveikumo pagrindą. Trečias dalykas. Tai yra saugumas ir sauga. Pirmininkė, mūsų ES piliečiai nesinaudosis technologijomis, jeigu jomis e, nepasitikė. Tad e, tam, kad piliečiai jaustųsi saugiai internetinėje erdvėje, reikia e, spręsti visas su tuo susijusias problemas, kaip pavyzdžiui, kibernetiniai nusikaltimai, tapatybės vagystės ir taip toliau. Tačiau tai yra bendra atsakomybė tarp atskirų asmenų, taip kaip ir tarp viešųjų institucijų. Komisija e, rugsėjo mėnesį pateiks pasiūlymą 2010 metais e, dėl modernaus Europos, e, dėl atitinkamos agentūros įsteigimo, taip pat atitinkamus pasiūlymus dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais. Tikiuosi, kad Europos parlamentas taip pat pritars, kai bus peržiūrima ENISA pasiūlymas. Toliau reikia peržiūrėti asmenų apsaugos direktyvą. Mes įvertiname naujų technologijų poveikį e, privatumui ir asmen, as, asmeniai erdvei. Ir atsižvelgiant į tai, renksime teisės aktus ir ketiname e, šių metų eigoje patvirtinti e, komunikatą e, šioje srityje. Taigi reikia taip pat užtikrinti gerą prieigą prie interneto. Iki 2013 metų turėtų būti užtikrinta prieiga prie plačia juoščio interneto, tačiau tai vis dar lieka mūsų siekiu. Mes turime užtikrinti, kad ES bus įdėktas plačia juostis e, ryšys ir tai leistų itin greitą internetinį ryšį. Taigi toks e, E, bus patvirtintas atitinkamas sprendimas dėl plačio juoščio interneto, kuris leis mums pasiekti labai svarbių tikslų. Taip pat mes ketiname E, sukurti tam tikrą labai e, svarbę radio dažnio politikos programą, kurioje bus numatyti politiniai tikslai iki 2015 metų. Joje bus numatyti lab, tikslai, kuriuos, e, kuriems pasiekti reikės papildomai gyvenimo priemonių. Pasikonsultavus su Europos parlamentu, su instituotais asmenimis ir valstybėmis narėmis, e, bus organizuotas specialus, buvo organizuotas specialus renginys kovo mėnesį dėl radio dažnių ir tai davė mums peno pamastymams. Komisija dabar pasisakytų už tai, kad e, naudojimas radio dažnių būtų lankstesnis. Tad e, kartu Europos parlamentas kartu su komisija galėtų rasti sprendimus dėl politinių tikslų iki 2015 metų ir nustatyti atitinkamus tikslus. Dabar dėl rekomendacijų, dėl kitos kartos e, technologijų. Tai jos bus skirtos nacionaliniams institucijams ir skatins e, inovacijas. Tikiuosi, kad jūs galite pritarti šiems pasiūlymams kad ir galite pritarti tam, kad e, svarbiausia yra e, vartotojo interesas. Penktasis dalykas tai yra e, paskatinti inovacijas ir tyrimus IKT srityje. Jūs žinote, kad ES vis dar nepakankamai investuoja ir nepakankamai išnaudojamas tyriejų ir tyrimų potencialas. Tad e, norime, kad iš tiesų e, tyrimų rezultatai virstų produktais rinkoje. Ir tam tikslui mes rengėme naują iniciatyvą 2010 metais. Jei, jei už ją atsakinga tyrimų ir plėtros komisaras, tačiau reikėtų skatinti daugiau privačias investicijas ir taip pat bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad e, dvigubai padaugėtų valstybės investicijų į IKT technologijas iki 2012 metų. Taip pat siūlome e, tam tikras priemonės, e, kurios būtų skirtos e, mažoms ir didinėms kompanijoms, kad jos galėtų lengviau pasinaudoti ES lėšomis skiriamoms plėtrai ir tyrimams. Toliau internetinės žinios. Mes turime pripažinti, kad įgūdžių trūkumas vis dar yra kliūtis prieigai prie rinkos ir tokios situacijos mes negalime toleruoti. Nepaisant pažangos, 30 procentų europiečių niekada nesinaudojo internetu ir jau kažkada minėjau šį skaičių. Nepaisant to, ES vis daugiau e, trūksta e, e specialistų, E, informacinių technologijų specialistų. Jų trūkumas galėtų ir tokių specialistų trūks e, apie 700 tūkstančių iki 2015 metų ir tai turėtų būti e, prioritetiniu aspektu. Dar vienas dalykas. Tai yra IKT technologijų nauda piliečiams. Mes praleidome labai daug e, galimybių, kovojant pavyzdžiui su klimato kaita, su piliečių senėjimu. Ir Norėčiau paminėti kai kuriuos svarbiausius e, veiksmus, pavyzdžiui, IKT technologijos aplinkai. IKT galėtų būti e, labai svarbios e, gerinant energetinį efektyvumą, mažinant e, šias dujų emisijas. Ir Pavyzdžiui, dabar yra kūriamos atitinkamos technologijos e, emisijoms įvertinti ir jeigu reikės, mes pasiūlysime pasiūlymą dėl teisinių priemonių e, ES lygmenių. Toliau E valdžia. Pagrindinis iššūkis šiuo atveju yra teikti E, valdžios institucijų paslaugas tarptautiniu lygmeniu ir kartu su nacionalinėmis valdžios institucijomis rengiame tam tikrą veiksmų planą, kuris patvirtint, bus patvirtintas 2010 metams ir kuris bus skirtas spręsti e, penkerių ateinančių metų problemas. Kalbant apie IKT technologijas ir senėjimą, mes telkiame pajėgas kartu su valstybėmis narėmis įgyvendinami tam tikras programas, kurios pradėtos įgyvendinti prieš e, du metus. Europos parlamentas jiems pritarė ir atrodo, kad daroma puikiai pažanga. Yra atliktas e, dabar tarpinis įvertinimas tokios programos ir kai tik tai turėsime informacijos, pateiksime ją metų pabaigoje parlamentui ir tarybai. Jūs turbūt e, pastebėjo, kad dauguma aspektų, kurie įvardinti e, skaitmenyje darbo atvarkėje ir turi tartutinį pobūdį, kadangi e, pažanga gali būti pasiekta tik tai tarptautiniu mastu. Pavyzdžiui, mes ir toliau skatinsime gerą interneto valdyseną. Tai yra horizontalus klausimas. E, bus organizuotas interneto valdymo forumas ir e, puiku, kad ponas Wagner e, parengė pranešimą šiuo klausimu. Tikiuosi, kad per artimiausias savaitės jūs galiausiai e, galėsite pasakyti, kas dalyvaus forume rugsėjo mėnesį, kad būtų pasiekta kuo didesnė pažanga. Taigi matote, kad programa yra labai įsami, ambicinga ir tam reikia efektyvaus įgyvendinimo, taip pat ir valdy, valdysenos struktūros. Ir žinau, kad Europos parlamentas e, kritiškai paž... E, vertins visą tą struktūrą. E, komisija sukūrė tam tikrą specialistų grupę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 atsakinga už skaitmeninę darbo atvarkę, aš jai pirmininkauju, jie bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, siekiant užtikrinti, kad mūsų veiksmai e, būtų atspindėti nacionalinėme lygmenyje ir taip pat, kad būtų atsižvelgta mūsų darbe į Europos parlamento pagėdavimus, taip pat ir į suinteresuotos menų pagėdavimus. Taip pat mes e, parengsime metinės įvertinimo lentelės, taip pat ir e, Organizuosime asamblėjas, kuriuose dalyvaus atstovai iš valstybių narių, iš parlamento ir kiti suinteresuoti asmenys, kad mes galėtumėm įvertinti tas palyginamasias lenteles. Na ir galiausiai pateiksime jums e, metinėje ataskaitoje, e, kokia pažanga buvo padaryta dėl visų šių iniciatyvų. Laukiu bendradarbiavimo su jumis, kad būtų įgyvendinta ta ambicinga skaitmeninė darbo tvarkė ir kad jie duotų rezultatų. Dar keletas e, papildomų dalykų dėl darbų programos. Žinau, kad e, iš tiesų mes rizikuojame dėl tokios perkrūtos programos ir daug dalykų yra susiję su tuo, kaip bus įgyvenintas peržiūrėtas telekomo paketas. Ir turėčiau pripažinti Europos parlamento vaidmenį šioje srityje. Greitai pateiksiu Jums e, e, pažangos ataskaitą dėl to, kaip įgyvendinamas e, roamingo paketas. Ir žinote, kad dabar yra sumažinti tarifai SMS ir e, pokalbiams. Taigi reikia ir toliau skatinti tarifų mažinimą ir skaidrumą. Dar vienas svarbus dalykas tai yra tinklo neutralumas. Aš jau anksčiau pasakiau, kad e, naujos elektroninės e, telekomunikacijos taisyklės yra puikiai priemonė, sprendžiant interneto neutrumo klausimą, turėtumėm iš tiesų neskubėti ir pateikti atsakymus, prieš tai reikia įvertinti e, problemas, jeigu jos egzistuoja ir jų potencialą. Ir ar mes iš tiesų kalbame apie tą patį dalyką, apie interneto neutralumą. Antraip mes iš tiesų sukelsime daug problemų, nei jų išspręsime. Ir šioje srityje mes organizuosime viešasias konsultacijas, tai padarysime dar prieš vasaros atostogas ir išsiaiškinsime, ar reikia imtis kažkokių intervencinių veiksmų. Bet kuriuo atveju turiu pasakyti, kad mes laikysimės štai tokių principų. E, išraiškos laisvė yra esminis dalykas, dėl to niekas nebejoja. Skaidrumas, e, dėl to negalima nedidėrėtis. Trečiasis dalykas, mums reikia investuoti į atvirą internetinę erdvę ir galiausiai mes turėsime, e, negalime leisti tam, kad atsirastų diskriminacija. Turėjome skatinti inovacijas ir toliau e, skurti galimybės, kurti efektyvius verslo modelius. E, taip pat e, išanalizuosime pasiūlymus dėl universalių paslaugų. Studija pradėta pavasarį ir, kaip jūs žinote, po šių konsultacijų vyko dėrybos dėl telekomunikacijos paketo, kuris buvo patvirtintas 9 metais. Dar vienas dalykas. Ar ES nuostatos dėl universalių paslaugų turi vaidmenį? Ir jeigu taip, ar gali e, pasiekti tikslų Buvo organizuotos e, diskusijos, kurios e, baigėsi gegužės 7 dieną ir dabar galite matyti tų e, konsultacijų rezultatus interne. Internete. Šiuo metu mes analizuojame visus pasisakymus ir norėčiau aiškiai pasakyti, kad neturiu, jokių neturiu jokios preliminarios informacijos šiuo metu. Taigi dabartinė veikla negalėtų būti traktuojama izoliuotai, be politinių ir finansinių dalykų. Visa tai yra tarpusavyje visada susiję. Dėl tos priežasties mes e, turėtumėm visą tai vertinti visumoje. Tas, tą, patį, tą patį galiu pasakyti ir apie skaitmeninį darbo tvarkę, kad ji yra susijusi su daugeliu aspektų, aspektų ir į tai reikia atsižvelgti. Dabar tie sudėtingi klausimai, kurie yra dabar iškelti, turėtų būti įvertinti ir taip pat atsižvelgiant į peržiūrimą telekomų, e, telekomo paketą, bet bei atsižvelgiant į 20 metų Europos strategiją ir į skaitmeninę darbo atvarkę. Aš jau minėjau, kad komunik kokie komunikatai pasirodys e, rudenį, tam bus numatytos galimos politikos ir ateities veiksmai. Jeigu reikės imtis E, teisėkuros veiksmų, kad būtų pakeista universaliųjų paslaugų direktyva. Apie tai bus kalbama būtent tuo metu. Tad dabar kol kas e, negaliu pateikti jokios informacijos. Šį rytą buvo organizuotas e, telekomunikacijų ministrų posėdis ir jeigu leisite, tiesiog pristatysiu to, tos tarybos rezultatus. Ministrai patvirtino tarybos išvadas dėl skaitminės darbo tvarkės Europai, tai padarė vieningai ir patvirtino pagrindinius prioritetus, kurie yra numatyti mūsų pasiūlyme. Pirmininkai e, taip pat buvo atkreiptas dėmesys vyriausybių, valstybių narių, kad e, skaitmeninė darbo tvarkė yra labai svarbi ekonominiam ir socialiniam vystimusi. Taip pat, kai bus aptariama birželį 20 metų Europos Sąjungos strategija, taip pat buvo skatinamas horizontalius bendradarbiavimas tiek Europos Sąjungos lygmenių, tiek valstybių narių e, lygmenių, kad būtų pagerintas skaitminės darbo tvarkės įgyvendinimas. Puiku, kad ministrai patvirtino tą skaitminę darbo tvarkę, tačiau tai taip pat yra ir galimybė man e, sukurti tam tikrą struktūrą. Aš žinau, kad e, Mes vieni negalime nieko padaryti be ministrų, be valstybių narių vyriausybių, nes būtent jie turi įgyvendinti tai, dėl ko susitarta buvo šį rytą. Taigi tiek būtų. Mes taip pat pasikeitėme nuomonėmis apie tai, kaip geriausiai ES piliečiams suteikti paprastą, lengvai prieinamą informaciją apie jų teisės naudojantis elektroninės komunikacijų priemonėmis, siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą internetu, jo saugumu, apie ką minėjau jau ir e, anksčiau. Turiu minėti tokias paslaugas kaip e, elektroninė prekyba, bankininkystė, tai yra paslaugos, kuriam, kurioms reikalingas atitinkamas vartotojų pasitikėjimas. Rygoje buvo parengtas bendrasis susitarimas šiais klausimais ir norėčiau pasveikinti Latvijos vyriausybę, kadangi ji pasiūlė ne tik ger, ge, geografinių požiūrių tinkamą vietą, tačiau taip pat ir labai geras darbo sąlygas, biurus vaisingam ateities e, darbui. Patatinkamas darbas vyksta ir Bruselėje, bet Latvijos vyriausybė pranešė, kad uh, numatė atitinkamas darbo sąlygas birus, apie kuriuos minėjau, taigi aš norėčiau pasveikinti dar kartą tokį Latvijos vyriausybės atitinkamų tarnybų žingsnį. Taip pat noriu pasinaudoti galimybę ir jūs informuoti apie tai, kad e, Dereko e, valdymo komitetas buvo susitikęs prieš kurį laiką ir parinko atitinkamus kandidatus į šios institucijos e, vykdomosius postus. Ponas Rema iš Estijos buvo pasiūlytas į vadovus artimiausių e, metų. Jeigu pagėdausite, galėsiu jumis susitikti, ponas Arėma, ir pristatyti savo patirtį šioje srityje. Berek yra pasirengęs pradėti veikti. Mes esame pasirengę bendradarbiauti dar mūsų laukia daug darbų ir jūs turėsite su manimi susitikti galbūt netgi dažniau nei patys pageidaujate. Ir aš esu tikra, kad belsiuosi į jūsų duris ir prašysiu suteikti man galimybę pristatyti jums savo veiksmus. Visiškai aišku ir akivaizdu, kad uh, tai yra viena iš geriausių priemonių įgyvendinant skaitmeninę darbotvarkę ir mes ne tik tikimės, tačiau taip pat ir aktyviai dirbame, aiškinamai darbą atliekame e, bendraudami su ES piliečiais, aiškindami jiems, kad tai taip pat ir vienas iš būdų išbristi iš dabartinės ekonominės krizės. Ačiū labai. Dabar norėčiau Jums pristatyti plastikinę kortelę, e, kuria yra abiejose pusės informacija apie mūsų tikslus ir apie mūsų numatytus veiksmus tiems tikslams įgyventi. Taigi, e, kadangi tų kortelių dabar esame atspausdinę nemažai, tai dabar norėčiau jas jums perduoti ir galėsite susipažinti su jūs esančia informacija, kadangi yra plastikinės kortelės, bus sudėtinga jas sunaikinti. Ačiū, poniai komisariai, už pasisakymą. Jūsų minėtojo dokumento mes laukime pakankamai ilgą laiką. Minėjote, kad pristatysite šį dokumentą įtre komitete ir iš anksto to džiaugiamės ir kiekvieną kartą jūsų maloniai, mielai lauksime atvykstant ir prist, kad pristatytumėte mums naują informaciją, mūsų komitetas galės tapti jūsų naująją gyvenamąją vietą, jeigu to pageidausite. Nemažai kolegų nori kalbėti. 15 šiuo metu jau yra mano pasisakančių sąraše. 16 jau. Jeigu dar kas nors norite pasakyti, prašau registruotis dabar, kad žinočiau, kiek iš viso norinčių kalbėti. 16 kolegų iš viso. Ir mes trimis raundais klausime ir atsakysime. Tai leisime pasakyti penkiems kolegoms, po to dar penkiems ir po to likusiems šešiems. Po to dar aš norėsiu kalbėti ne kaip pirmininkė šio komiteto, tačiau kaip paprasta parlamentarė, kuriai rūpi skaitmeninės darbo tvarkės klausimai ir e, taip pat kaip e, viena iš parlamento pranešėjų dėl skaitmeninės darbo tvarkės pasisakysiu. Išklausus komisijos vizijos pristatymo apie tai, kokiu artimiausiu metu reikia imtis netidėliotinių veiksmų, kuriant skaitmeninę visuomenę Europoje. savame suprantame, galime išvelgti tam tikrų e, panašumų su darbo tvarkė, kurią parlamentas priėmė gegužės penktąją dieną, reaguodamas į e, dabartinės pirmininkaujančios Ispanijos pasiūlymus, taip pat turint omenyje, kad e, pirmininkavusi Švedija aktyviai veikė šioje srityje, tačiau dabar jau pribrendo laikas veiksmams, diskusijos dėl skaitmeninės darbo tvarkės turinio baigėsi ir reikia pereiti prie realių darbų tam, kad e, iš tikrųjų galėtume šią darbų tvarkę įgyvendinti, todėl norėčiau komisijos adresu išsakyti mano nuomonę keletą svarbių pasiūlymų kai kurie iš jų buvo minėti, tačiau norėčiau dar kartą juos pabrėžti. Pirmiausiai turime siekti, kad, kaip manoma, greičiau būtų gyvenintas telekomo paketas, nes jis yra būtina prielaida, tas pamatas, ant kurio toliau yra statomas e, skaitmeninės darbo tvarkės rūmas. Taip pat man yra svarbu, kad komisija, kaip šiandien pristatė, laikytųsi numatyto laiko grafiko primtiems teisės aktams įgyveninti ir nedelstų, kadangi jau dabar metus laiko yra dėlsiama dėl objektyvių priežasčių, tačiau toliau dėlsti nevalia nei vienos dienos. Ir būtent komisija privalo užtikrinti visus uh, aspektus, visų aspektų įgyvendinimą, uh, siekiant, kad uh, tokio dėlsimo daugiau neliktų. Taip pat noriu priminti, kad reiktų sustiprinti atitinkamų pasiūlymų turinio pusę, ypatingai kalbant apie tinklų neutralumą, apie kofinansavimo galimybių numatymą, apie tinklų valdymo reglamentavimą, įvairius kitus aspektus. Taigi, kalbant apie neutralumą, e, privalome užtikrinti, kad tinklų neutralumą privalome užtikrinti, vis, kad būtų laikomasi visų principų, kurie numatyti telekomų pakete. Taip pat man yra labai svarbu pabrėžti, kad siekiant įgyvendinti skaitmeninę darbo tvarkę yra būtina ne tik e, yra būtinos ne tik komisarės Krūs pastangos, tačiau taip pat ir uh, kitų komisarų kūruojamos tarnybos privalo įsijungti šį darbą, pavyzdžiui, vidaus rinka turi suvaidinti svarbu vaidmenį, kuriant tikrą skaitmeninę rinką Europos Sąjungoje. Vartotojų apsauga jos aspektai yra svarbus šiame kontekste, nes jeigu neslauksime paramos iš kitų sričių, tai e, susidursime su sunkumais. Taigi komisarės laukia sudėtingi iššūkiai, kurie tuo pačiu metu yra pakankamai įdomus, nes komisarė galėtų tapti tą lyderę komisijoje tam, kad pastaroji greitai ir ištingai imtųsi veiksmų visose komisijos tarnybose šią kryptimį. Kadangi šis klausimas yra svarbus taip pat ir kitoms komisijos tarnyboms, nepaisant e, to, kad ši tema nėra pagrindinė, taigi galite tikėtis parlamento paramos šiame darbe. Kitas kalbėtas. Ponas Eiler, dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, jūs kalbėjote, kad e, esminis klausimas, kalbant apie skaitmeninę darbo tvarkę, yra saugumas. Aš žinau, kad jūs parengsite artimiausių metų pranešimą ataskaitą dėl internet interneto agentūros, Europos interneto agentūros. Jos būsnė šiuo metu yra Kretoje, ji neturi plačiajuoščio, plačiajuoščio interneto ir pastaruoju neseniai Amerikos kongreso nariai lankėsi čia ir jie, pavyzdžiui, e, mums pasakė, kad jie patvirtino įstatymą, pagal kurį vienas milijardas dolerių bus skirstas internetiniui saugumui. E, su tuo yra susijęs vadinamasis Security Act ir su tuo taip pat yra e, susijęs prašymas, kad e, būtų galima rasti vieningą poziciją dėl normų ir standartų su Europą mums kyla klausimas, ar apskritai Europai reikia atitinkamų struktūrų, atitinkamų organizacijų, kad mes galėtume viename ligmenyje kalbėti su amerikiečiais dėl internetinio saugumo. Todėl e, norėčiau atkreipti dar kartą jūsų dėmesio ir e, dar kartą jūsų paprašyti, kad e, atkreiptumėte atitinkamą dėmesį į minėtą agentūrą, nes kol kas atrodo, kad situacija yra tokia, kad mes negalime, negalime viename ligmenyje dėrėtis su amerikiečiais. Aišku, ši tema turi būti įtraukta į bendrą kontekstą. Pavyzdžiui, e, Europos saugumo tyrimo programoje yra didelis dėmesys, yra skiriamas uh, internetiniam saugumui ir čia kalbam apie 40-50 milijonų skirtų šiam e, klausimui. Todėl yra labai svarbu, kad šis klausimas atsispindėtų visur ir kad tai jis atsispindėtų taip pat ir jūsų skaitmeninėje darbo tvarkė ir bet tos skaitmeninės darbo tvarkės E, būtų atitinkama komisijos koncepcija, kaip būtų galima suvienyti atitinkamų generalinių direktoratų veiksmus ir taip pat, e, kad kalbėtumėte apie tai, kokį vaidmenį ateityje vaidins minėtoji agentūra. Uh, la señora Trotman, por favor. Ponia Trautman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti poniai komisariai, kad pas mus atvyko ir kad pristatė mums savo skaitmeninę darbo tvarkę. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Visų pirma, norėčiau pasisakyti apie įvairių dimensijų saveikumą. Tai yra labai svarbus dalykas. Tačiau yra taip pat ir vadinamieji atvirieji standartai ir laisvoji programinė įranga. Tai taip pat yra digit... E, skaitmeninės strategijos dalis. Tačiau paskutinėje skaitmeninėje darbo tvarkė aš neberadau šitų e, formuluočių. Ypač nekalbama čia apie laisvąją programinę įrangą. Nemokamą programinę įrangą, atsiprašau. Ir todėl kyla klausimas, kodėl yra daromas tas skirtumas tarp preliminarios darbo tvarkės ir galutinės darbo tvarkės. Ir kodėl čia, pavyzdžiui, nekalbama apie radijo signalų perdavimą internetu. Taigi, kaip mes galėtume užtikrinti, kad technologiškai e, neutralus internetas galėtų būti atviras ir neuropiečių vartotojams. Ir kaip šiuo šiame kontekste galime atsižvelgti į konkurencingumą. Čia taip pat reikia kalbėti apie valstybių narių investicijas. Kita vertus, mes taip pat turime turėti galimybę atrasti savo rinką, kalbant apie e, pramoninės technologijų galimybės. Jūs bandėte apie tai kalbėti skaitmeninėje darbo atvarkė, bet aš čia neradau nieko apie e, atitinkamų terminalų steigimą. Ar jūs atsisakėte šio klausimo, ar jūsų strategija remiasi mūsų vaidmenių antrajame ligmenyje, tai yra mes čia kalbame tik apie operatorius ir apie gamintojus, tačiau kita vertus, e, tada kokia yra situacija su paslaugomis Europos ligmenyje. Na ir paskutinis toksai gal smulkesnis klausimas, jau kolegė Kastilijo tą klausimą paminėjo, aš norėčiau paklausti, kokias galimybės turi komisija e, siekiant įgyvendinti telekomo paketą. E, norėčiau paklausti, kokios yra numatytos finansinės lėšos, kad būtų kiek įmanoma greičiau gyvendintas šis paketas, nes matau, kad keletas valstybių narių e, laisvai labai elgesi šioje srityje. Na ir kitas dalykas, praėjusiais metais mes jau kai ką girdėjome apie apie NGN ir e, konsultacijos, kurios vyko, parodė, kad kai kurios įmonės, kai kurie operatoriai e, bando pamiršti savo pažadus, ankstesnius pažadus. Taigi norėčiau jūsų paklausti, kada konkrečiai planuojate įgyvendinti atitinkamus dokumentus, atitinkamas prog programas, mums reikia atitinkamo uh, postumio investicijoms reaguojant į finansinę krizę. Ir taip pat mes turime kalbėti apie greito, e, didelio greičio internetą. Dėkoju toliau ponas Riubekas, e, dėkoju ponė komisarė. Norėčiau pasakyti, kad jūs savo antrame skaitmeninės darbo tvarkės e, E, punktą kalbate apie tai, kad tarp roamingo ir nacionalinių tarifų net, e, neturėtų būti jokio skirtumo, iki 2015 metų turėtų išnykti tas skirtumas. E, tačiau 2015 metai yra dar labai toli, reiškia, mums reikia, prireiks penkerių metų, kol pasieksime šį tikslą. Tačiau kalbant apie plačiai juoščio interneto. E, ir didelio greičio interneto pardavimą, kur jūs kalbate apie tikslą, kad yra iki 100 megabaitų per sekundę. Tačiau, tačiau kita vertus yra dar 19 eurų tarifas už vieną megabaitą, kalbant apie interneto tiekimo kokybę. Taigi, jeigu tas tarifas turėtų nukristi iki 1 euro arba ašto, netgi 80 euro centų, tai tuomet per vieną sekundę, jeigu mes kalbėsime apie 19 euro, eurų tarifą, reikės virš tūkstančio eurų, tai aš nežinau, ką pasakys mūsų vartotojai gavę savo sąskaitas už internetinės paslaugas ir telekomo paslaugas. Ir aš norėčiau paklausti, ką jūs planuojate artimiausių metų nuveikti šioje srityje, ypač kalbant apie ketvirtosios kartos ir 8 MHz tinklo įgyvendinimą. Manau, kad tai turėtų būti įgyvendinta kiek įmanoma greičiau. Taigi klausiu, ką jūs žadate nuveikti šioje srityje. Toliau kitas klausimas susijęs su viešojo sektoriaus investicijų padvigubinimu. Ar jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad e, pardavimo, pardavimo rezultatai, par, pardavimo pajam lėtų pasitarnauti valstybėms narėms? Pavyzdžiui, jos galbūt iš to galėtų siūlyti viešojo sektoriaus partnerystę arba galbūt galima ieškoti kitų paskatų, kad e, investicijos atitinkamai vystytųsi. Ačiū. Thank you, thank you, uh, Paul. And now the last one of the... Dabar norėčiau suteikti paskutiniam e, kalbėtojui. Ponui Lambert. Ačiū pirmininkė. Komisarė, iš tiesų prisimenu, kad E, lyginant su tuo, ką jūs parašėte ir ką rašė kolega, jūs ambicingi, ambicingesniau nusiteikę, netgi dėl tos kaiminės darbo tvarkės, jūs iš tiesų e, pateikėte labai daug ambicijų ir tai teg, teigiamai vertinu, kad IKT jūs vertinate ne tik tai kaip technologijas, tačiau kaip sprendimą, sprend, sprendimo galimybę. Tai iš tiesų technologinė revoliucija. Antras dalykas, Kantrin jau paminėjo, tai yra standartai ir saveikumas. Mes žinome, kad nemokama programinė įranga jau dabar nebemima galutinėme dokumento, dokumento variante, tačiau mes pasisakytumėm, kad būtų numatyti tokie atviri standartai ir tai yra lemiamas veiksnys siekiant sėkmės. Sėkmės. Galiausiai jūs matote terminus ir tai yra labai svarbu, kad ne tik mes kalbame apie tai, kad reikia kažką pasiekti. Tad tai yra teigiami trys dalykai, kuriuos mes vert, vertime teigiamai. Dabar keletas abejonių keliančių dalykų. Tai yra dėl to, kad tikslai persidengia, sunku sekti uh, atsekti vieną ar kitą tikslą. Tad iš tiesų nenorėčiau, kad jūs prarastumėt viziją, kokie dalykai yra patys pagrindiniai. Nenoriu, kad po kelių metų vėl sustiktumėm ir paaiškėtų, kad tik tai keli iš tų tikslų yra pasiekti. Dar Pilar minėjo tai, kad reikia paramos skirtingų komisarų, nes pavyzdžiui, jūsų nusibriežti tikslai E, priklauso taip pat ir kitų e, komisarų kompetencijai. Tad man kyla bejonių, pavyzdžiui, dėl komisaro Potošniko ar Kidergard kad galbūt jie neprisidės prie tos skaitinės darbo tvarkės darbo e, grupės darbo. Nes jeigu jūs galvojate tik tai apie e, galutinį tikslą, tai komisarus kitus taip pat reikėtų draukti į šį darbą. Dar vienas dalykas, kuris kelia bejonių, na tai yra galimybė, tačiau taip pat ir iššūkis. Prieš susidarant kriziai mums e, trūko IKT įgūdžių ES. Tad jeigu mes norime, kad e, skaitmeninė darbo tvarkė būtų gyvendinta, mums reikės e, nuo, 7 iki, nuo 3 iki 700 tūkstančių papildomų darbuotojų. Tai yra galimybė. Ir susidariusi ekonominiai krizė iš tiesų reikėtų pasistengti e, surasti tokius eks, ekspertus. Tai taip pat galimybė investuoti į sektorių. Tačiau taip pat ir iššūkis, nes tokių e, specialistų už dangaus nepaimsi. Dar vienas dalykas, jeigu pažvelgsime į investicijas, kurios yra investuojamos JAV, pažiūrėjau, 88 milijardai investuojami, tuo tarpu Europoje 37 tik tai milijardai. Ir jeigu pažvelgsite į penkias sėkmingiausias e, šalis, Yra tarp jų tik tai viena e, europinio kompanija. Na, mes be abejo akcentuojame mažos ir vidutinės kompanijos ir teisingai tą darome, tačiau be ES europinių lyderių nemanau, kad sėkmingai gyvenysime skaitminę darbo atvarkę. Tad e, tikiuosi komisija, kad sėkmingai pasieksite savo tikslų, kurie nusibriežti, e, nubriežti ES 20 metų strategijoje. Ir bet kuriuo atveju mes remsime jums, jūs, jūsų darbe ir manome, kad einate tinkamą linkmę. Ačiū. Ačiū dabar žodis komisarė. Thank you. <coughs> For... Ačiū už jūsų konstruktyves kritinės pastabas ir klausimus. Norėčiau pasakyti, kad e, puikiai suprantu ir suvokiu, kad e, mano įgaliojimai yra horizontalaus pobūdžio ir aš turėsiu derinti savo veiksmus su 26 kolegomis, kalbant apie komisijos pirmininką, tai tiek jis man reikalingas, tiek aš jam ir e, kartu mes sieksime bendrų tikslų, tačiau kiti 25 kolegos komisarai turi būti įtraukti į vykstančias diskusijas tam, kad visi iš to gautume naudos proceso pabaigoje. Aš nenoriu e, siekti asmeninės šlovės šiuo metu, galbūt kitame gyvenime, tačiau man svarbios buvo kai kurių iš jūsų išsakytos mintis, kad šie tikslai bus įgyvendinti ir tai nėra laiko klausimas, e, kadangi tai yra klausimai, kuriuos privalome spręsti dabar arba niekada. Ir todėl mano komanda ir aš pati dabar svarstome galimybės, kaip per tokį trumpą laiką būtų galima pasiekti e, savo užsibrieštus tikslus, skaidriai, suprantamai. Visiškai pritariu Jums visiems, pradedant e, nuo e, dėl Kastilijo ir baigiant kitais kolegomis, kad turime gyveninti šios tiklus, kaip manoma, greičiau mes nepradedame savo veiksmų nuo nulio, reikia remtis telekomo paketu, Reikia e, pagirti Europos parlamentą, kuris ėmėsi iniciatyvos, parengdamas atitinkamus pranešimus. Todėl dabar žinome, kokiu tolesnių veiksmų turime imtis ir kas pastatyta ant kortos, kad per trumpą laiką privalėsime atlikti numatytus veiksmus jau dabar pradėjome įgyveninti skaitmėje darbo tvarkę, aptardami jos gyvendinimo aspektus su kolegomis komisijoje. Galiu Jūs patikinti, kad e, tas faktas, kad aš puikiai sutariu su kolegomis komisarais, ne visą laiką reiškia, kad ir mūsų tarnybos tarpusavyje e, taip sėkmingai bendradarbiauja. Tačiau noriu pasakyti, kad e, sieksiu kaip manoma greičiau gyvendinti komunikatą dėl skaitmeninės darbo atvarkės. Ir mes nesugebėsime užtikrinti sėkmingų šio darbo rezultatų, negalėdami užtikrinti teigiamų tų pasiektų rezultatų pasiekmių. Taip pat e, pateikdami atitinkamus vertinimus vadovausimės griežtais e, kriterijais dėl mūsų pasiūlymų įgyvendinimo. Taip pat noriu pasakyti, kad e, ir toliau sieksiu, kad internetas Europoje išliktų neutralus ir nešališkas. Ir jeigu laikyčiausi kitokios pozicijos, tai turbūt neskambėtų mano žodžiai įtikinamai. Puikiai žinote, ką aš veikiau pastarosius penkerius metus ir visą laiką pasisakiau už interneto atvirą ir bešališką pobūdį. Mes pradėjome atvirą konsultavimuose procesą, rezultatai jo bus pristatyti birželio mėnesį. Taip pat bus e, gauta atitinkama tarybos pozicija ir po to mūsų pasiūlymas, jeigu reikės, bus e, peržiūrėtas ir atitinkamai pataisytas. Ponas Eileris kalbėjo savo pasisakymę apie nepaisant to, kad jis išėjo iš salės, galėsite perduoti mano atsakymą. Jis paminėjo labai ypatingos svarbos klausimą, kuris e, padėtų mums išspręsti saugumo problemas. Kalbant apie tinklų saugumą, reikia paminėti, kad e, atsakomybė dėl to yra bendra. ES neturi čia e, jokių išskirtinių įgaliojimų ir vadovavimės kai kuriais skirtingais nuostatais lyginant su JAV, tačiau nuo 2006 mes bendradarbiaujame siekdami užtikrinti tvarę ir veiksmingą saugumo internete. Politika mums kelia nerima kai kurie e, prieiga prie tam tikrų e, elektroninių duomenų, tačiau mes, siekdami ištikrinti saugumą, turime vadovautis dialogo partnerystės principų tarp visų suinteresuotų šalių privalome būti pasirengę ir taip pat noriu paklausti, ar jūs esate pasirengę parengti labai ambicingą Europinės skaitmės darbo atvarkės e, įgyvendinimo planą, e, numatant atitinkamus veiksmus toliau į ateitį, taigi privalome diskutuoti atvirai, negalime teikti, kad egzistuoja tik vienas būdas įspręsti visiems klausimams ir problemams, mes turime ieškoti geriausių įmanomų būdų. Esu susipažinusi su Stokholmo programa, ir e, esu susipažinusi su jos nuostatomis dėl išraiškos nuomonės laisvės bei e, integralumo. Mes pasistengsime šiuos aspektus suderinti su e, interneto saugos aspektais ir kovos su kibernetiniais nusikaltimais aspektais. Prevencijos klausimas čia yra labai svarbus, siekiant užkirsti kelią kibernetiniams nusikaltimams ir mes turėsime sutelkti pastangas, siekdami suformuoti šiame fronte labai aiškę savo poziciją. Kalbant apie tinklų ir informacijos saugumą, reikia atskirti įmonės nuo privačių vartotojų. Pone Trautman ir ponas Lambrechtis klausė manęs, kodėl mes nepasisakome už atviro protokolo standartus. Aš nenoriu dabar ginčytis dėl terminų. Aš noriu susitelkti ties veiksmais ir jeigu mes sutarsime dėl to, kad veiksmai ir jų rezultatai yra pats svarbiausias dalykas, tai mūsų veiksmai yra nukreipti į geresnių standartų kūrimą Čia turiu menyje, kad informacijų ir komunikacijų technologijos srityje mes privalome padidinti, pagerinti saveikumą ir sudaryti geresnės bendras sąlygas. Man e, atvirieji standartai ir e, tarpusavio saveikumas yra labai svarbus klausimai ir kaip jūs žinote, atviro kodo standartai šiuo metu pasaulyje yra pakankamai plačiai paplitę, tuo tarpu Europoje jie ir yra prieinami nemokamai, Europoje jie yra vis dar diskriminuojami, ypatingai per viešuosius pirkimus. Todėl mes sieksime pakeisti tokią situaciją. Noriu pabrėžti, kad e, imsimės atitinkamų veiksmų. Šioje srityje pritariu dėl to, kad reiktų daugiau dėmesio skirti pramonės politikai ir aš nedelsiu imtis veiksmų, jeigu bus nustatyta, kad valstybės narės neįgyvendina atitinkamų priimtų teisės aktų. Jeigu mes toleruosime tokius veiksmus, tai nesugebėsime rasti problemų sprendimus, jeigu vėsime spręsti problemų, atitinkamus konkrečius pasiūlymus pateiksiu rudenį ir jie bus labai aiškus ir skaidrus. Gi visi galite mūsų atitinkamų veiksmų tikėtis. Kalbant apie e, e, kitos kartos interneto prieigą, aš noriu pasakyti, kad nepritariu reglamentams e, vien tik tai, kūrėmiems pačių reglamentų labai. Aš pritariu tokiems reglamentams, kurie padeda rinkai veikti geriau ir veiksmingiau. Mano požiūris yra toks, kad reikia skatinti investicijas Mes norime, kad tiek tinklų operatoriai, tiek kiti paslaugų teikėjai daugiau investuotų į egzistuojančias infrastruktūras ir tokiu būdu pagerintų mūsų konkurencinės pozicijas rinkoje ir aš čia neturiu e, jokių e, neteikiu pirmenybės ne vieniems, nei kitiems. Kalbant apie roamingą tarp, tarp tinklinio ryšio, uh, tarifus ir e, paslaugas. Noriu pabrėžti, kad e, puikiai suvokiame, kokia yra situacija rinkoje. Ir sieksime, kad e, tarptinklinio ryšio paslaugos ilgainių nekainuotų brangiau už valstybių viduje teikiamas atitinkamas komunikacijų paslaugas ir visos suinteresuotos pusės iš to galėtų tikėtis naudos. Tai taip pat būtų vienas iš papildomų būdų sustiprinti vieningą rinką Europoje. Mes tikimės, kad palaipsniui kainų skirtumai e, mobiliojo ryšio valstybių viduje ir tarptautinių lygmenių mažės ir kad iki 2015, 2015 metų šių skirtumų neliks. Manau, kad galima būtų pakalbėti apie įvairias galimybės teikti tarptinklinio ryšio paslaugas ir mažinti jų kainą, tai yra per belaidį ryšį arba per uh, uh, balso domenų perdavimą interneto kanalais. Mes uh, bet kokiu atveju išanalizuosime situaciją, uh, ir e, ištirsime, kaip veikia roamingo reglamentas ir e, kuomet turėsime atitinkamus rezultatus, aš jums juos pristatysiu. Kalbant apie mokslinius tyrimus ir naujovių dėgymą, klausimą, apie kurį minėjo ponas Riubikas, ES viešajame sektoriu egzistuoja tiek priemonės, tiek ir ilgalaikis interesas remti mokslinius tyrimus ir e, plėtrą. Tai būtų trumparegiškai neinvestuoti į šią sritį. Norėčiau grįžti čia prie bendradarbiavimo su JAV klausimo. Taip pat reiktų nepamiršti ir tolimųjų e, rytų regiono, su kuriuo turime bendradarbiauti. Galbūt ten situacija nėra tokia skaidri, tačiau žinome, kad jos taip pat išleidžia nemažai lėšų šioje srityje. Taigi turime imtis atinkamų veiksmų tiek es, tiek nacionalinių lygmenių ir turime imtis veiksmų pakankamai aktyviai bei didinti biudžetinius asignavimus. ES biudžete mokslinio tyrimų 7 pagrindų programoje šiai sryčiai nuo 10 iki 13 metų yra numatytas 16 e, procentų lėšų padidinimas per metus. Tai reiškia, kad e, e, nuo, tūkstant, nuo 1 milijardo iki 1,3 iki 1,7 milijardų padidės šis finansavimas iki 13 metų. Mums reikia, kad ir valstybės narės prisidėtų savo pastangomis e, didinant biudžetinius asignavimus ir konkurencingumo tarnybą. Taryba dėl šio klausimo taip pat sutarė per vieną iš pastarųjų susitikimų. Grįžtant prie pono Lamberto klausimo, turiu pasakyti, kad taip, aš kalbėjau apie nemažą tikslų skaičių ir e, rizikuoju nemažai, kadangi netikiu asme, e, amžinų gyvenimų ir manau, kad e, užsibriežtų tikslų reikia siekti greitai. Aš stengsiuosi ir dabar jau elgiuosi pakankamai skaidriai ir viešai. Ir manau, kad jūs taip pat stebėsite mano veiksmus, juos kontroliuosite ir pranešite man apie tai, jeigu aš elgsiuos kaip nors netinkamai. Aš noriu pabrėžti, siekiant išvengti nesusipratimų, kad ta skaitminė darbo tvarkė nėra mano asmeninė, ji yra komisijos parengta ir pasiūlyta, taip pat ir tarybos, taigi turiu labai daug e, sąjungininkų ir e, bendrininkų ir jeigu mes ko nors nepasieksime, tai kartu su manimi turi, turės būti kritikuojamos ir kitos atitinkamos institucijos. Manau, kad e, jūs e, galėsite komisijos ir tarybos narius, visus ministrus taip pat laikyti šios diskusijos dalyviais, kaip ir e, jūs pačius parlamento narius. Mes visi kartu turime pamastyti apie tai, kodėl reiktų E, investuoti į tą sritį, nesitikint arba nesant tikriems, kad e, mūsų investicija pasiteisins. Jeigu nebūtume tikri skaitminės darbotvarkės, skaitmininės visuomenės e, sėkme, tai negalėsime užpildyti tų 700 tūkstančių planuojamų darbo vietų, pritraukiant jaunimą į šį sektorių ir siekiant geresnio skaitmeninio išprusimo yra būtina šios klausimus e, įspręsti teigiamai, numatyti Europos socialinėme fonde atitinkamas finansavimo lėšas, taip pat būtina skatinti ir informuoti žmonės, patraukti juos, e, paraginti juos pasinaudoti atsiveriančiamis galimybėmis Ir turime galvoti ne tik apie Europos įmonės, kurios konkuruoja su likusio pasaulio įmonėmis, tačiau taip pat ir apie Europos e, žmonės, apie jaunimą. Ačiū. Komisarė, mums dar liko šiek tiek laiko diskusijoms su e, komisare. Kai kurie kolegos išvyko, nes turi dalyvauti kitose posėdžiuose. Nepaisant to, dar aštuoni kolegos nori pasisakyti. Galbūt aš esu ne pats tinkamiausias e, asmuo tam e, pasakyti, kadangi pati kalbėjau pakankamai ilgai, tačiau prašau neklausti ilgiau nei po vieną minutę, kad greičiau galėtume e, šią diskusiją baigti. Pone Mekis dabar. Kloos. Mevrouw Kroes, Eurocommissaris eh, Digitale Agenda, dank u wel dat u komt. En ook. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums ne tik už Jūsų ambicingus planus, bet ir už tarybos ambicingus planus ir tikiuosi, kad tai taip pat bus ir mūsų ambicingas planas. Norėčiau užduoti Jums keletą klausimą, norėčiau pritarti savo kolegoms dėl to, kad informacinės ryšių technologijos yra naujas šansas, galimybė atsiliepti did, į didžiuosius iššūkius, kurie tenka visuomenės. Čia galvoju apie energijos tiekimą, apie visuomenės senėjimą ir panašiai, bet tai tuo pačiu yra galimybė ir sukurti daugiau darbo vietų. Todėl man šis klausimas yra labai aktualus ir aš e, ypač domiuosi tokiu klausimu, kaip galima būtų pakeisti energijos tiekimą atsižvelgiant į klimato kaitą ir panašiai. Įdomiuosi naujomis galimybės šioje srityje. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie pažangęs. apie pažangiuosius matuoklius šioje srityje. Apie pažangiuosius skaitliukus šioje srityje ir norėčiau paklausti, ar jūs galite paremti šią trapę sritį, ar galim, galite suteikti atitinkamas finansinės garantijas. Toliau kitas klausimas susijęs su sveikatos apsauga. E, kokių akcijų, kokių planų veiksmų turite šio, numatę šioje srityje, ypač kalbant apie e, geresnę pacientų priežiūrą. E, čia taip pat mes turime stengtis e, sujautrinti visą visuomenę, kad jis suprastų, e, kas yra ta vadinamoji elektroninė sveikata. Jūs kalbėjote apie tam tikrus veikėjus e, ir norėčiau jūsų paklausti, ar tas dialogas su jais yra nuolatinis dialogas, jūs jau kažką nuveikėte e, skaitmeninės darbo tvarkės įgyvendinimo srityje tai ypač e, daug bendravote su smulkiomis ir su vidutinėmis įmonėmis ir išdalinote štai šitą informacinę kortelę, tai yra taip pat labai puiku. Norėčiau pasakyti, kad anksčiau galiojo e, įdomi sistema ir pažangi sistema, kuri galėjo uh, padėti per atitinkamą logotipą gaunamą e, į iPhone pateikti info, e, atitinkamą informaciją. Dėkoju toliau ponė Nibler, dėkoju ponė pirmininkė, kadangi laiko nėra daug, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisariai už tai, kad ji mums pasiūlė galimybę dalyvauti struktūrinėme dialoge. Ir norėčiau pasakyti, kad aš palaikau e, skaitmeninę darbo atvarkę, norėčiau paliesti du klausimas. Vienas klausimas susijęs su. E, in, infrastruktūra su plačia juoščio interneto tikslais e, tai atsispindi ir jūsų šioje informacinėje kortelėje. Taip pat iš to, ką jūs pasakėte, yra aišku, kad mes turime kiek įmanoma greičiau siekti plačiai juošių infrastruktūrų įgyvendinimo. Europoje taip pat kitas aktualus klausimas yra telekomo paketas. Mes parlamentas taip pat dėjome čia pastangas šioje srityje. Mes galvojame apie ateitį šios sistemas. Mhm. Ir kalbant apie tai, ką pasakė mano kolegos dėl telekomo paketo, aš vis, visiems jiems pritariu ir svarbiausia, kad mes kiek įmanoma greičiau gyvendintume tą e, paketą ir taip pat mes turime skatinti, in, e, e, siekti investicinių paskatų ir tikiuosi, kad po metų ar po dviejų metų e, mes turėsime atitinkamų lėšų, nes visose 20, 27 valstybėse narėse yra e, lėšų trūkumas biudžete, taigi mes turime paskatinti privačias įmonės investuoti į plačiajuostės in, infrastruktūras, taigi mums čia reikia pažangių paskatų, mes ieškojame tų paskatų, mes ž, ir sužinojame, kad reikia atsižvelgti in investicijų riziką taip pat e, galvoti apie bendras investicijas, apie e, rizikų pasidalinimą. Taip pat aš tikiuosi, kad nevyriausybinės organizacijos teiks atitinkamus pasiūlymus ir tikiuosi, kad ateityje mes galėsime praktiškai gyventi tai, apie ką dabar kalbame. E, kitas klausimas labai praktiškas, kalbant apie Google ir jo verslo praktika. Tai yra dabar labai plačiai diskutuojamas klausimas. Jūs anksčiau buvote konkurencingumo komisarė ir labai sėkmingai dirbote toje srityje. Ar komisija e, bando, bandys konkurencingumo prasme ištirti Google atvejį? Dėkoju, sako pirmininkė. Toliau kitas kalbėtojas yra ponas Van Nistelrooy, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Kraus už tai, kad ji atvyko į mūsų posėdį. E, aš išgirdau, ką jūs sakėte apie antrąjį gyvenimą, apie kitą gyvenimą. Aišku, niekada negali to žinoti. norėčiau palaikyti skaitmeninę darbo atvarkę ir norėčiau pabrėžti dvi svarbes sritis. Visų pirma, jūs paminėjote sveikatos apsaugos rytio, tai yra labai svarbu ir prieš mane kalbėjusi kolegė taip pat tai paminėjo. Mes čia turime kalbėti apie pasikeitimą patirtimi, taip pat apie atitinkamus rodiklius pramoniai. Ir reikia pasakyti, kad technologijos išsivystė ir dėl to įvyko atitinkamas susiskaidimas rinkoje. Jeigu mes, pavyzdžiui, kalbėsime apie Siemens, tai matome, kad daug yra, buvo nuveikta skaitmeninės sveikatos apsaugos rytyje tačiau e, yra tam tikrų sunkumų ir problemų. Jūs kalbėjote apie inovacijas, apie kūrybiškumą, tačiau ko, ka, ką dar būtų galima nuveikti šioje srityje, mes matome, kad mes suformuluojame vis naujus tikslus, bet ne visų jų pavyksta pasiekti. Uh, Kalbant apie atskiras valstybės narės, mes matome, kad lėšų lieka vis mažiau ir jeigu mums nepavyks visiems kartu horizontaliai įgyvendinti šitos darbo atvarkės, tai mes tikrai susidursime su tam tikrais sunkumais, tačiau mes turime galvoti ne tik apie horizontalius, bet ir apie vertikalius aspektus, mes turime investuoti į mokslinius tyrimus visose valstybėse narėse. Yra, aišku, tam tikrų mokslinių tyrimų programų e, Europos Sąjungos lygme, lygme lygmenyje, tačiau reikia galvoti taip pat ir apie nacionalinį lygmenį. Aš įsiklausiau į tai, ką sakė kolegė Merkis ir dažnai iš tiesų yra taip, kad yra tam tikros finansavimo programos ir yra teikiamos atitinkamos garantijos tam tikriems projektams, tačiau man atrodo, kad reikia kreipti dėmesį į tai, kad inovacijos uh, E, būtų įgyvendinamos praktiškai, kad su jomis būtų susidurta kasdieninėme gyvenime. Toliau kita mano pastaba susijusi su tuo, kad e, mes pastebėjome, kad kalbant apie socialinius tinklus, e, juos socialinius tinklapius čia dalyvauja labai daug žmonių ir čia svarbus klausimas yra pasitikėjimo klausimas, tačiau jeigu nesilaikoma e, taisyklių, tai tuomet kyla tam tikros problemos ir tuomet kyla plačios diskusijos dėl tam tikrų problemų. Jūs pati paminėjote saugumo ir, as, ir apsaugos aspektus internete, tačiau reikia pasakyti, kad šioje srityje mes dar ne viską nuveikėme. Dėkoju, sako pirmininkė norėčiau priminti jums, kad reiktų kalbėti trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai komisariai už šią diskusiją, už tai, ką ji mums pristatė ir už tą mažą dovanėlę, už tą informacinę kortelę. Mums iš tiesų visiems labai svarbu siekti minėtų tikslų. O asmeniškai norėčiau padėkoti Jums už tą atsakymą, kurį Jūs mums suteikėte, kurį Jūs man pateikėte gegužės 27 klausimą į mano raštų užduotą klausimą dėl žiniasklaidos priemonių situacijos dabartinėje krizėje ir, ir dėl galimybės piliečiams laisvai reikšti savo nuomonę. Europa šiuo metu išgyvena ne pačius lengviausius laikus ir mes dabar kalbame apie skaitmeninę darbo atvarkę, tačiau kita vertus mes tuo pačiu susidurėme su baisiais ekonominiais sunkumais, kurių mums iki šiol dar neteko patirti. Viena galimų išeičių galimos išeities iš krizės e, ieško daugelis valstybių narių, visos valstybės narės. Tačiau skaitmeninėje darbo atvarkėje tai neatsispindi. Manau, kad mes turime palaikyti, paremti tas valstybės narės, kurios išgyvena gilę ekonominę krizę, kurios neturi reikiamų lėšų, kad galėtų siekti modernizavimo. Deja, e, žiniasklaidos atstovai, ypač spausdintos žiniasklaidos atstovai, irgi susiduria su tomis problemomis. Tam, kad spauda galėtų toliau sergėti demokratiją ir veikti šioje srityje, mums nepati, ne, nepakaks siekti pokyčių tik nacionalinėme ligmenyje. Yra dar tikrai daug žmonių, kuriems patinka spausdinta spauda, tai yra atspausdintas laikraštis, o ne skaitmeninis jo variantas. Aš pats esu iš valstybės narės, kurioje yra sunkumų dėl viešojo sektoriaus atlyginimų ir pensijų išmokėjimo. Taigi, ar mes turėsime galimybę paremti privatų sektorių? Ar tai yra įmanoma? Ar bus ir toliau garantuota nuomonės ir spaudos laisvė? Ar politikai spręs, kur bus investuojamos lėšos? Pirmi. Ačiū. Norėčiau dar kartą paraginti kalbėti jūs trumpai, nes taip pat norime išklausyti komisarės atsakymus ir po to dar lieka dar vienas darbotvarkės klausimas. Taigi siūlau dabar užduoti visus klausimus, kurie kyla ir po to suteiksime žodį komisariai galimybę pasisakyti. Na, o ji galės apjungti kai kuriuos klausimus priklausomai nuo temos. Ir man atrodo dabar geriau būtų suteikti dar žodį keturiems kalbėtams, kurie nori užduoti klausimą. E, pone Tikau, pone Bubinska ir taip toliau. Pone Tikau, prašom. Pirmiausiai norėčiau paklausti, kokioje įgyvendinimo stadijoje dabar yra plačiajuoščio internetinio ryšio įgyvendinimo e, užtikrinimo programa. Buvo numatytas milijardas eurų tam, kad iki 2010 pabaigos plačiajuosis internetas būtų prieinamas visoje Europos Sąjungoje. Jūsų programoje projekto gyvenimo laikotarpis buvo pratestas, todėl būtų įdomu išgirsti, koks yra dabar e, naujas terminimas. Kalbant apie ENISA agentūros veiklą, norėčiau, kad e, jos veiklos laikas būtų pratestas ir kad valstybėms narėms būtų suteikta parama atitinkamose situacijose, kadangi žinome, jog IKT struktūros yra kritinės svarbos, kai kuriuose valstybės narėse arba daugumoje iš jų kalbant apie saveikumą, būtina užtikrinti elektroninių paslaugų tarp valstybinį, elektroninių paslaugų teikimo tarp valstybinį saveikumą. Puikiai žinome, kad uh, per viešuosius pirkimus yra sukūriama maždaug 16 procentų ES bendro vidaus produkto. Ir e, taip pat žinome, kad iki 2015 metų bus siekiama elektroniškai vykdyti viešuosius pirkimus, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad pagrindiniai elektroninėje erdvėje veikiantys operatoriai sugebėtų e, techniškai užtikrinti e, tokių pakeitimų įgyvendinimą, taip pat dėl elektroninio parašo. Noriu paklausti, kada bus jis įgyvendintas. Dėl elektroninės vyriausybės planų įgyvendinimo. Norėčiau Jūs paraginti, kad Jūs savo ruoštų paragintumėte valstybės narės parengti naujas strategijas susijusias su kibernetinio saugumo užtikrinimo, jeigu tokių programų ir strategijų valstybės narės dar neturi. Tai yra susijęs su tuo, kad vis daugiau paslaugų yra E, teikiama internetu ir vis daugiau asmeninių duomenų e, internetą patenka, todėl reikia užtikrinti ir geresnį saugumą. Pana Kolenska Babinska. Ačiū labai už e, šią kortelę. Tikslai jūsų yra labai ambicingi jie yra aiškus, reiks taip pat juos aiškiai įgyveninti. Galbūt kiekvienais metais galėtume iš jūsų gauti tokią panašią kortelę su informacija apie tai, kaip jūsų užsibriežti tikslai yra įgyvendinami. Norėčiau paklausti ir pasidomėti apie tai, e, kad e, šie tikslai yra susijęs su plačiajuoščio ir greitaeigio interneto priegos užtikrinimu visiems europiečiams. ES egzistuoja valstybės, kuriuose interneto sklaida yra pakankamai e, išplėtota ir taip pat yra valstybių, kurios smarkiai atsilieka. Kaip jūs ketinate padėti valstybėms, kurios atsilieka? Kalbėjote apie bendradarbiavimą su vyriausybėmis, kaip tas bendradarbiavimas galėtų atrodyti. Labai atsiprašau, tačiau e, turiu dabar greitai bėgti į kitą komiteto posėdį ir ten pasisakyti, tačiau tikiuosi, kad mano. Kolegos man praneš jūsų atsakymą. Ačiū, ponas Odi dabar. Ačiū, ponė komisarė. Europos Sąjungos pastangos žlugo siekiant e, užtikrinti stipriausią pasaulio, sukurti stipriausią pasaulio ekonomiką, galėjo programos nesugebėjome tai finansuoti, taip pat e, vienodų galimybių piliečiams įgyvendinimas atrodo abejotinas. Kaip jūs ketinate tokius pažadus įvykdyti? Nes vienodos galimybės yra e, prie jų prieiga priklausoma nuo turimų finansinių išteklių kaip e, sugebėsime užtikrinti pakankamą finansavimą dėl turinio. Autorių teisės, duomenų apsauga, e, rasizmo, ksenofobijos e, propaganda, kaip užkirsti kelią visiems šiems aspektams internetinėje erdvėje. Pone Ford. Atsiprašau, kad e, pradžioje šio susitikimo negalėjau dalyvauti, tačiau šis klausimas buvo labai svarbus per e, Junktinės karalystės rinkimų kampaniją. Noriu paklausti, kaip užtikrinti prieigą prie interneto, ypatingai tokiose vietovėse kaip kaimo vietovės. siekiant užtikrinti finansavimą tokio pobūdžio problemams spręsti, e, reikia padėti labai daug pastangų. Kaip Jūs manote, ar nevertėtų e, geriau pasinaudoti egzistuojančią infrastruktūrą, kuomet e, pavyzdžiui vaikai gali mokyklose naudotis internetu per stiklo pluošto kabelį tiekiamų, tačiau neturi prieigos e, prie interneto namuose, jeigu gyvena kaimų vietovėse. Tai manyčiau, kad e, tomis egzistuojančiomis e, viešosios infrastruktūros viešojo sektoriaus priemonėmis būtų galima geriau pasinaudoti, siekiant užpildyti tą e, spragą, kuri šiuo metu egzistuoja e, kaimo vietovėse, nes priešingų atveju būtų labai sudėtinga spręsti šias problemas. Mind, Norėčiau dabar sureaguoti į ponios Fordą pasisakymą. Tad jeigu kyla kažkokia painiava, prašau mane informuoti, kur kyla ta painiava ir kas jie kelia. Tiesiog leiskite man pasisakyti, nes e, dažnai taip kalba tie žmonės, kurio, kurių tie klausimai nedomina. Na, nekalbu apie jūs, nes jūs pasakėte, kad iš tiesų e, neturėtų būti prarastų kartų, neturėtų būti skaitmeninių e, spragų. Ir Jeigu, kaip matote, šioje lentelėje yra parašyta, kad iki 2013 metų kiekvienas Europos pilietis galėtų turėti prieigą prie interneto. Na, tokį pasiekimą galėsime įvertinti, tačiau tam reikia tarybos įsipareigojimo, kad taryba galiausiai galėtų būti tam tikras tarpininkas, kad mūsų tikslai būtų gyvendinti ir kaimo vietovėse. Na, kalbu ne tik apie kaimo vietovėse, tačiau ir apie kitas vietovės. Bet to reikia prisiminti tas diskusijos, kurios įvyko šį rytą telekomunikacijų ministrų e, taryboje. Buvo kalbama apie skirtingą prieigą prie interneto. Kalbame ne tik apie E, stiklo pluošto kabelių panaudojimo, tačiau taip pat ir satelitinės. Satelitai galėtų padėti e, įgyveninti interneto projektus kaimo vietovėse. E, jeigu vis dėlto jums kyla kažkokiu klausimu, prašau mane informuoti nes iš tiesų manau, kad dabar viskas yra aišku. Tačiau dėl ko aš abejoju, jeigu leisite man pasisakyti, na ir iš tiesų mane nuvylė kai kas, kad pereitas komisaras e, inicijavo galimybę investuoti 1,2 milijardus Šios lėšos buvo skirtos plačiajuoščiam internetui. Apie tai mm, buvo pasakyta, kad tos lėšos turėtų būti mm, skirtos plačiajuoščiam internetui. Tačiau galiausiai tik tai trešdalis tų lėšų buvo panaudota tikslingai, o visos kitos lėšos buvo panaudotos visiems kitiems klausimams, e, pavyzdžiui, kitoms išlaidoms padengti. Taigi, arba mes rimtai esame nusiteikę tos skaitmeninės ateities atžvilgių, tada mums neturėtų kilti iššūkių dėl, dėl tam tikrų trumpalaikių siekių, pavyzdžiui, kai artėja rinkimai ir taip toliau. Na, iš tiesų reikia laiko, kad investicijos skaitmeninėme pasaulyje e, būtų matomos visiems ir kurtų darbo vietas, skatintų ekonomiką, kurtų socialinę naudą. Taigi reikia taip pat kažkam pateikti visus tos rezultatus informaciją apie tai. Taigi dabar norėčiau trumpai atsakyti į užduotus klausimus. Taigi klimato kaita. Ponės Markys klausimas. Žinau, kad yra susidariusi labai palanki galimybė kovoti su klimato kaita. Ir man atrodo, kad e, tie pažangus skaitliukai galėtų būti ta galimybė siekiant parodyti, kad mūsų tikslai yra rimti. Mes bendradarbiavame su pramonės atstovai siekiančių tikslų, tačiau tuo pat metu iniciatyvų turėtų būti ir regioninių, ir nacionalinių lygmenių. Jeigu nacionalinės vyriausybės nesijims veiksmų, aš jų negaliu pritarti. Priversti tai padaryti. Aš galiu tiesiog pasakyti, kad tai yra puikia galimybė ir būtų protinga imtis tokių iniciatyvų, kad galiausiai visi gautų naudos. Reikia aiškinti, kad Europos pramonės atstovai rodo, kad, pavyzdžiui, jeigu yra naudojami pažangus skaitliukai, tai yra naudinga ne tik tai klimatui ir energetikos suvartojimo atžvilgių, tačiau tai taip pat naudinga ir vartotojui, nes jis sutaupo pinigų. Ir jeigu e, visi visi tie skirtumai m, mm, yra aiškiai pateikiami, tai tikslų galima lengviau pasiekti. Toliau dar labai vienas svarbus dalykas Elektroninė sveikata. Aš einuosi įvairių iniciatyvų, kad e, piliečiai galėtų internetu pasitikslinti savo e, duomenis, kad būtų sukurta, pavyzdžiui, internetinė paciento kortelė. Jeigu mes pageidaujame vieningos rinkos, bendros rinkos ir mobilios visuomenės, tada piliečių sveikata turi keliauti su jais. Na ir dėl ko aš abejoju abejoju dėl to, kad kai, kurie, kai kada žmonės e, neprieštarauja naujoms e, galimybėms, tačiau jie baiminasi, kad e, jeigu, tarkim, jeigu, pažiūrėjau, mes kalbame apie kai kurias ligoninės, apie klinikas ar kai kuriuos medikus, kad galiausiai reikėtų suprasti, kad bet iniciatyvos E, yra neįmanomos įgyvendinti bet tokių e, subjektų paramos. Toliau dėl e, plačio juoščio interneto. Mes patvirtiname gairės, žiūrėsime, kaip, yra, kaip jų yra laikomasi. Toliau investicijos. E, jų vis dar maža ir kol kas mes neturime daug duomenų, kaip, yra, e, kaip investuoja privatus sektorius. Iš tiesų dėja vėluoja investicijos į tą plačią juostį internetą ir tai kenkia mūsų konkurencingumui, e, lėčiau atsigauna Europos e, ekonomika, dėl tos priežasties reikalinga privati ir viešoji partnerystė reikia suteikti tokį patikimumą, kad iš tiesų verta kurti tokias partnerystės ir tai duoda naudos. Toliau Google klausimas. Aš esu įsitikinusi, kad e, mano kolega, komisaras Almūnija, e, tyria Google situaciją ir tai daro sąžiningai ir dėje per anksti pateikti kažkokius komentarus ar e, bus imtasi kažkokių veiksmų. Tačiau konstruktyviau atsakant, iš tiesų reikalingas europinis Google ir tai turėtų daugiau prasmės e, be Almunijos iniciatyvų. Dabar dėl kitų klausimų. Aš žinau, apie kokius jautrus klausimus jūs kalbate. Bandysiu veikti skaidriai, tačiau tuo pat metu reikėtų atsargiai. Vėlgi investicijų ir plačiojuoščio ryšio klausimas, vėl atsakiau jį ir turiu pasakyti, kad labai svarbu, kad mes visi kartu e, skirtumėm lėšų plačiajuoščiam internetui, nes tai yra iš tiesų teigiama investicija ir duos rezultato artimoje ateityje. O dabar dėl skaitminio parašo direktyvos. E, Ji buvo patvirtinta 1999 metais, joje yra pateikta skaitmeninio parašo apibrieštis, kaip turėtų būti pat, patikrintas tas skaitmeninis parašas ir direktyvoje rašoma, kad e, skaitmeninis parašas leidžia identifikuoti asmenį ir Dabartinėje direktyvoje iš tiesų yra numatytos priemonės, kurios leistų nustatyti tapatybę. Taigi ketinama peržiūrėti minėtą 99 metų direktyvą, nes ji jau kai kuriais aspektais yra atgyvenusi. Toliau ponios Kulianska klausimas. Na, kai kalbėsiu apie valstybių narių e, plačiajuoščio ryšio strategijas, e, kalbėsiu taip pat apie tai, kad reikia bendradarbiauti, bet to reikia taip pat atsižvelgti į įvairias e, iniciatyvas, gairias, kurios, kai bus tik tai patvirtintos, bus jums ir pateiktos. Taip pat mes imamės įvairių iniciatyvų, priemonių, tai skirtų plačiajuošiam internetui, e, siekiant užtikrinti, palengvinti prieigą prie interneto, kad žmonės legaliai prisijungtų prie interneto ir galėtų juo naudotis. Na ir galiausiai dėl elektroninės valdžios, dėl artimiausių penkerių metų laikotarpio. Norėčiau paminėti verslo ir gyventojų įgalinimą E, prisidedame prie e, viešųjų paslaugų skaidrumo ir prieinamumo. Norime, kad e, būtų užtikrinta tarptautinė prieiga, užtikrintas administracinis efektyvumas, taip pat ir procesų horizontalus integravimas. Ačiū, sako pirmininkė komisariai, už iš tiesų skirtą mums laiką. Tikiuosi, kad e, bus ateityje daugiau galimybių komitete susitikti ir aptarti įvairius klausimus. Tai tiesiog pradžia. Tad dar kartą norėčiau Jums padėkoti. Yeah. Yeah. Yeah. If, if, if someone is having dalyvering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 Taigi, birželio 18 dieną komisija mums pateikė dokumentą dėl interneto valdymo tolimesnių etapų. Ir dabar mes turime pono Francisko Suso Wagner pranešimą. Jis pristatys mums pakeitimus, o rytoj balsuosime dėl šio pranešimo. Birželio 15 dieną balsuosime plenarinė sesija. Taigi, suteikiu žodį pranešėjui, prašau. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau nuraminti kolegas komitete, kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau, stengsiuos padaryti viską, kad kalbėčiau kiek įmanoma trumpiau, nes iš tiesų mūsų darbo tvarkė tokia plati, mes daug dalykų jau išnagrinėjome, kurie atsispindi ir mano pranešime, todėl manau, kad mes maždaug visi jau turime įsivaizdavimą, uh, apie ką mes čia kalbame. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pakomentuoti pateiktus pakeitimus. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už paramą darbe, už paramą rengiant šį pranešimą ir tiek šešėlinių pranešėjų parama, tiek pateikti pakeitimai prisidėjo prie to, kad tekstas iš tiesų buvo patobulintas. Tai yra tas tekstas, kurį aš anksčiau buvau parengęs, buvo patobulintas. Apibendrinsiu visus pateiktus pakeitimus, nes dėl jų rytoj balsuosime. Yra penkios ar šešios pakeitimų grupės. Pirmosios iš jų yra susijusios su tuo, kad internetas laikomas globale vertybe. Tai atsispindi ir mano pranešime. Na, o šalia bendra vertybė, šalia tos savokos taip pat yra kalbama apie tai, kad internetą reikia valdyti atsižvelgiant į bendrus interesus. Tai yra taip pat labai svarbi mintis. Toliau kitas esminis dalykas yra bendros vertybės, tai taip pat iššaukia tam tikrą diskusiją pastaraisiais mėnesiais. Iš esmės, galėčiau pasakyti tiem kolegoms, kurie galbūt nėra susipažinę su šiuo pranešimu, e, kad mes siekiame užtikrinti, kad ES pagrindinės vertybės, kurios atsispindi ir sutartise, turėtų būti vertybės, kurios e, būtų gerbiamos visuose tartautinėse forumuose, ypač tose tartautinėse forumuose, kurie yra susiję su e, interneto valdymu. Ypač yra svarbu gerbti tas vertybės tuose forumuose, kuriuose dalyvauja valstybės nesančios ES valstybėmis narėmis. Taigi, tokiu būdu mes turime kiek įmanoma labiau siekti savo bendrų vertybių gynimo. Ir, nes tai yra mūsų kultūros, mūsų civilizacijos pagrindas. Toliau, toliau trečioji grupė e, pakeitimų siūlo apriboti prieigą prie interneto. Kiekviena, kiekvienas apribojimas, kuris yra būtinas, pavyzdžiui, kuomet yra siekiama apriboti prieigą, vaikų prieigą prie interneto tam, kad, būt, kad jie būtų apsaugoti, tokie apribojimai turėtų būti tik tikrai uh, būtini. Ir čia mes turime renkt, rem, remtis proporcingumo principų. Tai yra taip pat principas, kuris atsispindi visoje ES teisingumo sistemoje, kalbant apie teisingumo teismą ir žmogaus teisų teismą. Ir tai, tai yra vertybė, kuri, tas principas, kuris atsispindi sutartise. Uh, Taigi kai kurie pakeitimai dar labiau patikslina e, to, tą, ką mes siekiame. Toliau ketvirtas kompromisas yra susijęs su papildomu principu įtraukimo į šį tekstą. 27 e, ir į tuos principus turėtų atsižvelgti 27 ES valstybių narių vyriausybės. Mes girdėjome, ką pasakė komisarė, kad yra svarbu užtikrinti demokracijos principą, taip pat saveikumo e, principą, tinklo neutralumo principą, e, privataus sektoriaus atsakomybę, e, kuris yra susijęs su kasdieniu interneto valdymu. Taigi visi šitie principai, apie kuriuos mes jau šiandien po pietų kalbėjome, visi šie principai taip pat atsispindi šiame tekste ir konkrečiai ketvirtame kompromise. Taip pat mes akcentuojame būtinybę koordinuoti institucijų veiksmus visose forumuose, kuriuose yra kalbama apie interneto klausimus. Manau, kad tai yra tikrai svarbus dalykas ir tai turėtų vykti tikrai visose tarptautinėse forumuose. Aš savo pirminėme pranešime jau akcentavau, kaip yra svarbu, kad ES institucijos veiktų koordinuotai ir kad būtų koordinuoti taip pat ir valstybių narių veiksmai, ypač kalbant apie interneto valdymą. Ir taip pat kalbėdamas komitete nekartą jau sakiau, kad tai yra vienas svarbiausių tikslų šio pranešimo. Tai yra, mes siekiame, kad ta kritika, kurią, kurią mums išsako kuri mums yra išsakoma iš išorės, tai yra, kai, kad mes galbūt netgi šiek tiek chaotiškai pristatome savo poziciją, kad visą tai reiktų, į tą kritiką reiktų atsižvelgti, reiktų pasitaisyti. Ir tai būtent susiję su bendraja politika ir su poz, bendra pozicija, kurią atstovautų visos ES institucijos ir valstybės narės, kalbant apie interneto valdymą. Taigi mes čia E, patobuliname tekstą ir tie tobulinimai yra susiję su siūlymu alternatyviai priemoniai e, spręsti ginčiams. Kitas svarbus aspektas yra diversifikuotas finansavimas, tai reiškia, kad kad lėšos turi ateiti iš skirtingų sektorių. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad valdymo taryba ir jos sprendimai atstovautų kiek įmanoma daugiau interesų ir taip pat atstovautų kiek įmanoma daugiau pasaulio regionų. nes jie visi turėtų dalyvauti interneto valdyme. Taigi tai buvo svarbiausi aspektai. Mano kaip pranešėjo pozicija yra tokia. Aš aišku pritariu kompromisiniams pakeitimams. Dėl kai kurių klausimų, kurie yra, galima sakyti, tokios smulkmenos, mes atmetėme pateiktus pakeitimus. Čia galiu paminėti pakeitimus, kurie kalba apie netokius svarbius dalykus. O šiandien po pietų mes išklausėme komisijos pasiūlymo, pasiūlymą. Ir taip pat piliečių laisvių komiteto nuomonę gavome šiandien po pietų, ją ja, į ją mes įsigilinsime ir pažiūrėsime, ką galėsime perimti iš tos nuomonės, bet šiaip iš principo galima pasakyti, kad mes tai nuomoniai pritarėme. Na, o dabar, gerbiami kolegos, norėčiau išgirsti jūsų nuomonės ir jūsų pastabas ir dar kartą norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Ačiū. Agnėjom, Voorzitter, ik kan even kort als eh, de, de presentatie van onze rapport. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat trumpai pakalbėsiu kaip pranešėjas, ką tik pristatęs savo pranešimą. Jis e, pristatė pataisis, jau prieš tai du kartus turėjome galimybę pasikeisti nuomonėmis ir pristatomi kompromisai turėtų uh, užtikrinti atitinkamą vertybinę pusiausvyrą, apie kurią kalbama taip pat ir dokumento tekste. Privalu pabrėžti, kaip yra svarbu užtikrinti viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą. Manau, kad sugebėsime to pasiekti. Šiuo esame pakankamai vėlai gavome teisės komiteto nuomonę ir šiandien po pietų tik tai galėjome susipažinti su nuomonės tekstu. Ir aš dėl šeštojo punkto jau turėčiau atitinkamą pasiūlymą, pastabą, noriu pacituoti. Vyriausybės neturėtų taikinti cenzuravimo arba kitokio e, pobūdžio priemonių pribojančių prieigą prie interneto. Kalbama apie kontrolę, priežiūrą, tačiau vien tik tai kontrolė ir priežiūra nereiškia tiesioginio kišimusi. Manau, kad tas angliškas terminas monitoring nebuvo pats tinkamiausias, e, kurį pasirinko Teisės komitetas. Liaudės partijos frakcija rytoj e, pareikalaus balsuoti atskirai dėl e, šios e, pataisos dalies ir pažiūrėsime, kokia bus kitų frakcijų nuomonė. Katrin Trautman dabar. Ačiū pirmininkė, taip pat dėkoju pranešėjui kuris labai gerai parengė kompromisinius pakeitimus. Mūsų frakcija jiems pritarė. Jau per parengimąją posėdį apsvarstėme kompromisinius pakeitimus. Manau, kad pranešėjas rado tinkamas formuluotės, kurios leidžia atsisakyti kitų atskirų pataisų. Pranešimas yra rengiamas pačiu tinkamiausiu laiku, kuomet vyksta elektroninės valdžios forumas. Ir džiugu, kad yra palaikomas mūsų pageidavimas nusiųsti Europos parlamento skaitlingesnę delegaciją nei iki šiol į šį penktąjį forumą, kuris vyks Vilniuje, Lietuvoje ir mūsų parlamentas turės galimybę surenkti ten seminarą, diskusiją, taip pat ir šią temą, apie kurią kalbame Soza Wagner pranešime, tai yra apie kalbų, kalbinį pluralizmą, kuris turi užtikrinti nuomonės išraiškos laisvę. pranešimo tekstas labai aiškiai atskiria elektroninės valdžios kompetencijas, taip pat e, bandoma pažvelgti toliau į ateitį, pristatant labai aiškes vizijas dėl e, ICANN ir kitų e, programų. Manau, kad rytoj per balsavimą turėsime užsitikrinti aišku, aiškę paramą. Šiam pranešimui ponas Žado dėl procedūros. Ne, ponas Lambrechtas. Komet kalbame apie vaikų apsaugą ir e, apie apribojimą interneto prieigos vaikams mane šiek tiek nervina ta diskusija, nes panašiai, panaši situacija buvo per trečiąjį telekomo paketo svarstymą. Ar reikia mums dabar viską pradėti iš naujo, bandant e, kartoti tos beprasmiškus žodžius, kuriuos jau kažkada bandėme pasakyti, nes e, jeigu priimsime atitinkamas siūlomas nuostatas, tai iškils labai daug neaiškumų dėl teksto interpretacijos, todėl siūlyčiau šių formuluočių atsisakyti, o šiaip norėčiau pranešėjų ir Katrin padėkoti už tai, kad pranešimas buvo rengiamas vadovaujantis bendradarbiavimo dvasia ir tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Tačiau norėčiau, kad e, pats dokumento tekstas būtų mažiau dviprasmiškas ir kad mažiau būtų pasikartojimų. Nėra daugiau norinčių kalbėti, ne, dar yra Fransos Grostet, kuri nori pasisakyti. Aš neužsiregistravau anksčiau kalbėti, nes nežinojau, kad norėsiu pasisakyti. Trumpai reikia būti labai atidžiems, e, svarstant tokio pobūdžio pranešimus, ir e, reikia siekti to, kad negrįžtume nuolat prie telekomo paketo. Privalome užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp autorių teisų apsaugos ir pagrindinių teisų, tokių kaip prieiga prie informacijos užtikrinimo. Nes čia aš išvelgiu tam tikrų neaiškumų, dėl šios, e, kurios gali sukelti ši direktyva pirmininkas. Dabar tikrai daugiau nematau norinčiųjų kalbėti. Taigi siūlyčiau dabar suteikti žodį ponui Nybel, komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė, sveikiname organizuotas diskusijas šiuo klausimu, taip pat pritarėme tam, ką ką tik tai pasakė pranešėjas, dėl to, kad internetas yra globali prekė, turime skatinti ES vertybės, taip pat reikia, kad reikia kalbėti vienu balsu ES. Mes taip pat sveikiname tai, kad e, jūs e, e, kalbate apie saugumą, stabilumą, kovą su, organ, su kibernetiniu nusikalstamumu. Kalbant apie ES institucijų dalyvavimą į KAN, mes sveikiname tai, kad ES parlamentas E, pripažįsta, kad e, e, rekomendacinis komitetas yra viena galimybė ES atstovams ten dalyvauti. Taip pat sveikiname tai, kad yra siūloma peržiūrėti dabartinę ginčių sprendimo procedūrą ir kad visas procesas būtų kuo galima nešališkesnis. Europos parlamentas taip pat turėtų dalyvauti šiame procese atsižvelgiant į E, tarptautinės bendruomenės interesus ir kad diskusijose būtų įvardinti ES interesai, tai yra tose diskusijose, kurios bus organizuotos Junktinėms Amerikos valstybėmis. Ačiū. Dėkojame. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Tačiau prieš tai norėčiau sugrįžti prie problemos, kuri buvo įvardinta anksčiau. Tai yra dėl jūri komiteto pasiūlymų aštuntoje dalyje. Ten kalbam apie autorių teisės ir taip toliau. Gal pranešėjas galėtų įtraukti autorinių teisų klausimą į savo pranešimą. Sekretariatas ką tik tai pranešė, kad už jų aštuntą pakeitimą nebus balsuojama, Tad norėčiau sužinoti, ką apie tai mano pranešėjas. Dėkuoju, pirmininkė. Atsakysiu į užduotus klausimus, taip pat sureaguosiu į pasakytas pastabas. Iš tiesų, Libe komiteto nuomonę, e, ja, jo sulaukime tik prieš keletas, keletą minučių ir e, galiu jūs tik tai patikyti, kad e, prieš pasibaigiant šiam posėdžiui aš iš tiesų peržiūrėsiu visą tą Libe nuomonę ir parengsiu nuomonę. Kol kas e, žinome, kad e, trūksta laiko tam padaryti, nes reikės balsuoti rytoj, o Libė komitetas pateikė savo nuomonę tik tai šiandien, tačiau jų pateiktą nuomonę mes išanalizuosime. Ponės Trautman pasisakymas. Norėčiau su pirma padėkoti Jums už Jūsų gerus žodžius. Iš tiesų, Manau, kad šis pranešimas galėtų būti labai naudingas, galėtų sustiprinti Europos parlamento matomumą tarptautinėse forumuose, kalbant ir apie e, tą forumą, kuris bus organizuojamas Vilniuje. Ponas Lambert taip pat e, pateikė savo pastabas, kurios panašios į ponios e, Grostet pastebėjimus. Jie kalbėjo apie autorinių teisų klausimą. Galiu tik tai pritarti tam, ką jie pasakė. Nuo pat pradžių, kai pradėjau renkti šį pranešimą, aš visą laiką akcentavau, kad internetas yra toks visa apimantis dalykas – Ir mes negalime į pranešimą įtraukti visko, ką apima internetas. Tiesiog mes galime e, pasikliauti tuo pagrindu, kurį mums suteikia komisija. Pare, e, tai yra jos e, komunikate įvardintais dalykais. Tai yra interneto valdymo. Vėl prisiminkite kokios iniciatyvos yra bus įgyvendintos ateityje šioje srityje ir šešėliniai pranešėjai pritarė man, kad reikėtų apsiriboti valdysenos aspektais, interneto valdysenais aspektais. Tad būtent tai tapo mūsų pranešimo tema. Tačiau diskusijose e, buvo iškilti kiti klausimai, pavyzdžiui, vaikų e, teisės, e, intelektinės nusavybės aspektai ir taip toliau ir taip toliau. Taigi diskusijose buvo įvardintas vaikų klausimas ir dabar tas aspektas yra įtrauktas į pranešimą. Tačiau jeigu mes dabar, jūs pagėdausite, kad dabar į pranešimą įtraukčiau ir e, intelektinės teisės aspektus, tai atidarysime tiesiog Pandoros skrynę, nes primenu, kad jų procesas beveik baigtas. Neįmanoma apriepti visų dalykų, e, ką apriepia internetas. Ir nes tai būtų labai sudėtinga vien e, skaityti tą tokį dokumentą, apriepantį daug dalykų, būtų labai sudėtinga. Kai kuriems kalbėtojams turiu pasakyti, kad e, labai svarbu e, padėti tašką, kai to reikia ir neįtraukti tam tikrų aspektų. Ačiū. Euh, Dėkoju pranešėjai. Ponas Lambert, aš norėjau pasakyti, kad būtent tai yra tai, ką aš turėjau omeny. Aišku, į pranešimą galima įtraukti visokių įmanomų temų, tačiau autorinių teisų klausimas yra pakankamai platus ir paskutinę minutę jį kažkaip įstumti į tą pranešimą, tai nėra rimta manau, kad mes turėtume vengti tokių dalykų, tai juk nėra paskutinis parlamento žodis šią temą. Todėl nebandykime čia uh, kurti kažkokios naujos situacijos, įtraukdami tris papildomus žodžius į pranešimą. Čia mes kalbame ne tik apie tris žodžius, bet apie pakeitimą, kurį laiku pateikė Teisės reikalų komitetas. Sekretariatas tiesiog uh, galvojo, kad šis klausimas atsispindi pranešime, o esminis klausimas yra, ar mes rytoj balsuosime dėl šio pakeitimo ar ne. Tačiau teisiškai pažiūrėjus, tai mes turime balsuoti. Lambe, ponas Lamber, jūs manote, kad sekretariatas padarė klaidą, kurią mes turime ištaisyti? sekretariatas klaidos nepadarė sekretariatas mane, kad, kad visas pranešimas paliečia ir šią temą, kad jis kalba apie visas pagrindinės teises ir vieną iš tų pagrindinių teisių, tai yra autorių teises. Aišku, dėl to galima diskutuoti, Tokia yra pono Odi nuomonė. Blogiausio atveju sprendimą rytoj turės priimti pirmininkas. Todėl mes paklausėme pranešimo, ar jis, pra, pranešėjo, ar jis e, galėtų šį aspektą įtraukti į kokią nors kitą savo pranešimo vietą. Ir tas paminėjimas, aišku, neturėtų to svorio, kurio jūs baiminatės. Ponas Lambert, jeigu mes paminime vieną teisę, tai galime paminėti visas teisės. Aš lieku prie savo pozicijos pirmininkas. Yra pagrindinės teisės. Jūri komitetas kovoja su diskriminacija ir rasizmu. Tačiau čia mes kalbame ne apie pagrindinę teisę, bet apie teisę, kurią mes sukūrėme per savo politinius sprendimus. Yra pagrindinės teisės ir yra autorių teisės. Autorių teisės yra politinio e, sprendimo dalis. Teisės komitetas pateikė mums pakeitimą. Tačiau aš nemanau, kad tai, ką siūlo Teisės komitetas, atsispindi šiame pranešime. Taigi esminis klausimas yra, kaip mes galėtume uh, E, išspręsti šį klausimą. Man pasakė, kad rytoj turės spręsti pirmininkas, ką daryti. Taigi palaukime rydenos. Pranešėjas. Pranešėjas norėtų paprašyti šį klausimą apsvarstyti iš esmės, nes pirmininkas kalbėjo apie tai, kad e, autorių teisės neįeina į pagrindinių teisių sąrašą. Nežinau, ar to bus balsuojama ar nebalsuojama atskirai, tačiau aš galiu tik pasakyti, kad ar sekretariatas, ar pirmininkas, e, tas, kas gali priimti atitinkamą sprendimą, tegu tą sprendimą priima ir jeigu bus nuspręsta balsuoti atskirai dėl autorių teisių. E, tačiau man atrodė, kad dėl anksčiau minėtų priežasčių nuorodos apie autorių teisės įtraukti nereikėjo, tačiau aš pasitikiu tiek pirmininko, tiek sekretariato kompetencijų. Pirmininkas. Gerai, tuomet pažiūrėsime, kokia bus e, situacija rytoj. Libė komiteto pasiūlymų, liktai turėtume pakeisti šiek tiek balsavimo sąrašų, ar norėtumėte dar e, šiuo klausimu pasisakyti, kas nors kalbant apie pasirengimą balsuoti. Noriu pasakyti, kad Europos liaudės partija reikalaus atskiro balsavimo dėl šios e, pakeitimo dalies. Ir aš pasiūliau tik tai tai ir nieko daugiau šiuo metu. Pirmininkas gerai. Jeigu nėra daugiau norinčiųjų kalbėti ir nematau norinčiųjų, tai siūlyčiau baigti šį posėdį rytoj 9 val. ryto. Vėl sustiksime visiems gero vakaro.